Yes, no. Nestebina, ponas Agnių nori atsakyti. Duomenys buvo labai aiškus dėl to, kad infekcija paplito pavėjui. Ir dėl to viskas buvo daug sunkiau. Viena problema dėl deginimo buvo tai, kad tai užtruko e, daug laiko. Jūs esate iš to paties krašto, kaip ir Rolderas Sunderlandas, kuris sakė, kad reikia gyvulius nušauti ir palaidoti per 24 valandas, o deginant tai užtruko, daug reikėjo visų e, negyvų galvijų perkelti į kitą vietą ir dėl to infekcija pablogėjo. Negalima buvo susitvarkyti blogiau negu tuomet. Reikėjo laikytis Lordo Northumberlando pranešimo ir daryti taip, kaip buvo sakoma ten. Europos Sąjunga suprato, kad padarė klaidą ir leido laidoti gilvijus kai kuriuose vietose. Nebūtinai e, ūkija, bet e, kažkur tai už šimto mylių. Dėl to reikėjo juos pervežti, kūnos kiščiai pakliuvo ant kelių ir taip toliau. Tai buvo nesąmonė, buvo baisu, aš atsimenu tos laikus. Aš pats buvau ūkininkas tuo metu. E, dziękuję. Ačiū. Gal nebeteskime diskusijos šioje tema, bet ponas Branas dar prašo labai trumpai. Yes, a... Aišku, kad buvo baisu, tačiau jūs sakėte, kad virusą iš, paskleidė deginimas. Tačiau jūs neturite mokslinių duomenų ir aš neturiu tų mokslinių duomenų, kad būtent virusas paskleido dėl deginimo. Bardzo, bardzo dziękuję. Labai ačiū. Aišku, visi mes, visams mums įdomus šis faktas, jeigu ką ir komisijos atstovai yra, jie taip pat galės įsikišti, bet ne dabar, kada nors vėliau. Dabar neturime laiko ir pereikime prie kito punkto. Šeštas punktas nukeltas tolesniam laikui. Mm, o dabar kalbėsime apie septintą punktą - naujasis aprūpinimo maistu ir mytybos saugumo alijansas. Deve komitetas yra atsakingas komitetas. Mūsų komiteto pranešėja Moliskot Kato, bet jie, jos nėra salėje. Ar galėtume Tokiu, tuomet pereiti, ponas Andriu, prie jūsų punkto. Jeigu taip, tai pereikime prie aštunto punkto. Vicepirmininkas pristatys šį punktą, džiaugiamės, kad dalyvauja mūsų posėdėje, esi pasirengęs pristatyti, kalbame apie labai svarbų klausimą kaip BŽUP gali pagerinti darbo vietų kūrimą kaimo vietovėse. Kalbame apie kaimo vietovių plėtrą, apie tai, kaip svarbu kaimo vietovėse kurti darbo vietas. Na, manau, kad e, pats pranešėjas pristatys geriausiai savo pranešimą. Prašom. Oddaję panu głos. Już bardzo proszę, myślę, że nikt lepiej. Niekas tikrai geriau už jūs to nepadarys. Laukiame jūsų pasisakymo. Oui, merci, merci, prezident. Dėkuoju pirmininkė. Aš norėjau šitą patikslinti, kol kolegos būtų pristatę pranešimą, tačiau galop manau, kad nebėra reikalo tęsti diskusijas. Pranešimas yra ypatingas, nes yra tam tikra diferenciacija priklausanti nuo to, kaip mes žvelgime į BŽUP ir užimtumą, nes nuo tokio požiūrio priklauso ir jų sprendimas. Žvelgiant į dabartinę žemės ūkio situaciją ir susidariusias krizės, kurios tęsiasi, tai aš pamaniau, kad būtų visai naudinga, kalbant apie BŽUP reformą, surenkti diskusijas, esminės diskusijas dėl mūsų vykdomų žemės ūkio politikų. Ir tuo tikslu jums buvo išplatintas dokumentas dėl BŽUP ir užimtumo. Taigi tai yra pirmasis apsikeitimas mūsų nuomonėmis ir aš išreiškiau pageidavimą, prašymą skirtą jums visiems kad jūs galėtumėte išsakyti savo nuomonę. Ir tikiuosi, kad mes tai padarysime išlaikydami mūsų visų skirtumus. Žemės ūkio politika ir darbo vietų kūrimas turėtų mus, mums leisti kvestionuoti, kaipgi yra ta BŽUP įgyvendinama nuo 50 metų, jau 50 metų. Biudžetas žemės ūkiui sudaro 40 procentų es biudžeto, o žemės ūkio politika yra, kaip sakė Junkeris, mūsų prioritetas. Mano supratimu, dar nebuvo neigiamai įvertintas ryšys tarp BŽUP ir užimtumo. Todėl BŽUP legitimumas turint omenyje, kad e, jam finansuoti skiriama didelė biudžeto dalis, gali kelti abejonių. Į tai mes negalime užsimerkti. Yra manančių, kad BŽUP kitas įk nėra reikalinga mes į tai irgi to negalime ignoruoti, bet turėtume atsakyti į klausimą, kokios mums reikia BŽUP. Negalime apsiriboti vien tik tai kiviršais, kaip pasidalinti biudžetą tarp valstybių narių. Kai kurioms sritims skiriamas prioritetas, kitos ignoruojamos. Matome, kad neišspręsta teritorinio disbalanso problema, visuomenės sveikatos, aplinkosaugos arba klimato iššūkių problemos. Todėl manau, kad mūsų užduotis iš naujo persvarstyti BŽUP atsižvelgiant į bendruosius tikslus. Žinoma, mes turime intensyviau diskutuoti ir kokybiškiau. Tačiau to nepakanka. Turime išsiaiškinti, kur gaminti, kokiu būdu gaminti ir su kuo gaminti. Štai kas gali turėti įtakos užimtumui mūsų valstybėse. Pastaruoju metu buvo konstatuota tam tikra nesėkmė šiame sektorija ir mes negalime apsiriboti vienošališkais, vienpusiais e, sprendimais. Klausimas, ar liberalizavimas bus vienintelis e, sprendimas dabartiniai kriziai. Aš nežinau, aš keliu klausimą. Kvestionuoju mūsų tą dabartinį BŽUP modelį. Mes negalime toliau tęsti savo darbą, neįvardinę, kur einame. Jeigu siekiame šviesesnės ateities, geresnės žemės ūkio politikos, žemdirbių geresnio užimtumo turime viską persvarstyti iš naujo. Aš labai tikiuosi pirmininkė ir pasiūlymų iš komiteto, kad iki vasaros mes galėtume pateikti šio dokumento naują versiją. Ačiū pirmininkė. Bardzo dziękuję, panie po... Labai ačiū pranešėjui. Ačiū už jūsų įdomų pasisakymą. Jūs ko gero labai didelius lūkesčius turite BŽUP atžvilgiu, bet BŽUP negali visko apimti. Mes dažnai galvojame, kad BŽUP apima per daug ir todėl neusima pakankamai pagrindiniais dalykais, būtent ūkininkavimu, ūkininkų situacija, kuri žinome, kad yra sudėtinga Ir dažnai ta bendroji žemės ūkio politika tampa ne vien žemės ūkio politika, bet ir aplinkos politika. Bet tai mano asmeninė nuomonė. Panas pranešėjau. Ir aš pats savo suteikiau žodį pasisakyti pirmam. O dabar žodis kitiems. Pone Mirė. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat e, noriu padėkoti pranešėjai ir pritarti jo išdėstai temai, nes užimtumo situacija reikalauja mūsų dėmesio skubiai ir reikia pokyčių. Aš su to visiškai sutinku. Ypač noriu pabrėžti, kad šis pranešimas teikdamas pasiūlymus e, dėl darbo vietų kūrimo nesusijęs su būtinai su žemės ūkio reforma, kaip jūs davėte, leidote suprasti, mano nuomonė, mes turime galvoti apie tai, kur galima paremti tokias iniciatyvas, kurios padėtų sumažinti darbo vietų nikimą kaimo vietovėse. Yra paramos programų, Europos socialinis fondas, regioninės plėtros fondas ir galima kai ką patobulinti, mažinti biurokratiją. Ir žmonėms palengvinti e, kelią imtis žemdirbystės. Nemanau, kad čia reikia kažką daryti e, su išmokomis, nes jos prisideda prie ūkininkų pajamų, ypač išlaiko mažus ūkius. Aišku, mes turime tikslą pagerinti daugą. Ponas Hausling, prašom. Taip, ponios ir ponai, aš manau, kad iškelti teisingai klausimai ir turime pradėti galvoti apie tai, kad galime, galėtume padaryti konkrečiai, kaip sakoma, pavadinime. E, klausimas svarbiausias yra, ar BŽLP e, gali padidinti darbo vietų kūrimą, nes kartais metamas iššūkis e, išmokų teisėtumui, turint galvoje, kiek išleidžiama pinigų ir palyginame tai su kiek darbo vietų išlaikyta žemės ūkėje, taip bent jau e, iš pradžių turiu pasakyti, kad poveikis neigiamas. Vokietijoje situacija nieko nesiskiria, prarandamos darbo vietos, nors išmokos išmokamos ir teisingai. Jeigu vis mažiau ir mažiau ūkininkų gauna vis daugiau pinigų, tai kyla natūralus klausimas. Pone Miller, aišku, negalime tokio aspekto pamiršti. Ar mums reikia daugiau eksportuoti, ar mums reikia dereguliuoti kažką. Tokie klausimai yra teisėti. Kitaip šis pranešimas neturėtų prasmės. Ir būsimose diskusijose dėl BŽUP mums reikia pateisinti savo žingsnius. Todėl reikia pateisinti, parodyti, ką esame pasiekę. Jeigu pažvelgsime į ūkininkų skaičių, darbo vietų skaičių susijusi ir palyginsime su 45 milijardais, tai matysime, kad skaičiai mažėja. Taigi yra erdvės tobulinimui, reikia apie tai kalbėti, yra galimybių pasinaudoti antrojų ramščių per mokėjimų laikotarpį. Galbūt galime pateikti panašių rekomendacijų ir E, reikia įvertinti, ar paramos programos padeda kurti darbo vietas ar ne. Ir galvoti, kur ką galim pakeisti. Jeigu galime ką nors pakeisti, tai reikia tai daryti. Taiga išsiplėtė mūsų kalbėtojų sąrašas, tema įdomi, svarbi. Ir norėčiau paprašyti, kad 15 15 narių suteiktume žodį po pusantros minutės. Laiko mums e, trūksta, bet pusantros minutės visiems turėtų užtekti. Dabar ponas Garcija. Pone Garcija. Ačiū. Norėčiau pono Anjų paklausti. Galbūt jis galėtų paaiškinti, kas yra tas naujasis socialinis susitarimas, tas socialinis kontraktas. Ar tai reiškia kad e, BŽUP taps mažiau svarbi, nes yra kažkokių svarbesnių klausimų. Jūs kalbėjote apie įvairius reformos aspektus, bet galbūt galėtumėte konkrečiais pavyzdžiais iliustruoti, e, Kas jūsų nuomonė yra tas socialinis kontraktas ar socialinis susitarimas? Man visiškai neaišku, perskaičius dokumentą, kas tai yra. Ačiū, panas Dantė. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti mūsų kolegai Andriju, kuris e, mums išdėstė labai aiškiai visą savo mintis. Tačiau man atrodo, kad 2013 metais mes susidėrėjome dėl BŽUP ir dėl jo dėrėsimės iš naujo 20 metais. Ir atrodo, kyla pavojus nuolat atnaujinti dėrybas, jeigu kokios nors priemonės, pavyzdžiui, kaip Prancūzija, nėra įgyvendinamos. Kyla klausimas, kaip su dabartiniais įrankiais mes galėtume pasinaudoti, kuriant naujas darbo vietas. Turėtume vengti grįžti iš naujo prie dėrybų, nes šiuo metu pasigirsta tokių prašymų, tie par taip pat ir parlamente, kuomet yra peržiūrimas biudžetas, iš naujo peržiūrėti ir e, BŽUP skiriamas subsidijas. Taip, neturime jų pakankamai, bet e, man atrodo, kad reikėtų grįžti prie esmės ir įsiaiškinti pamatinį klausimą, kaip dabartinė BŽUP, pasinaudodama dabartiniais įrankiais, galėtų prisidėti prie naujų darbo vietų kūrimo žemės ūkio sektorija. Ja, zo beter. Als ik kijk naar dit onderwerp, heeft dit onderwerp wel veel aandacht. Uh, zeker boeren. Kalbant apie šią temą, tai jis susilaukė daug dėmesio 2020 metais. Ūkininkai galvos, Ar jau viską bandome išardyti visoje Europoje? Turime ir taiką, ir maisto, tačiau vis tiek mes kalbame apie maisto tiekimos eigumą. Tačiau, kalbant apie rinkos naujoves, tai nepakankamai apie tai kalbame. Reikia užtikrinti, kad ūkininkai gautų pajamas, kad jie galėtų padoriai dirbti E, žemės ūkis nesukuria tiek jau daug darbo vietų, kiekgi jų sukuriama ne tik neties, tiesiogiai, bet ir netiesiogiai, reikia apie tai taip pat kalbėti, pavyzdžiui, pramonės srityje, kaimo vietovėse. Reikėtų pozityviau apie tai kalbėti turbūt, tačiau reikia greitai veikti aktyviai. Antras dalykas, aišku, kad pirmasis ir antrasis ramšiai. Daug kas kalba apie Junkerio investicijų fondus, tačiau E, tai yra ne žemės ūkio moksliniams tyrimams skirti pinigai, o jie maisto ant stalo nepadeda. Todėl mums reikia galvoti apie maisto gamybą, kai kalbame apie mažosius ūkius, šeimos ūkius. Panas Flanagan. Ačiū. Labai svarbi tema. Klausimas yra, kaip BŽUP gali pagerinti darbo vietų kūrimą kaimo vietovėse. Turime gerą pavyzdį iš mano krašto. Jeigu BŽUP ten būtų naudojama teisingai, galėtų pagerinti darbo vietų kūrimą. Jeigu pradiniai e, pasiūlymai dėl iš esmio išmokėjimo e, buvo, būtų naudojami, kurio kai mes pateikėme. Pateiksiu pavyzdį. Pinigai mažiems ūkininkais 11 milijonų būtų išleisti toje vietoje. Tačiau Pinigai atiteko rančių savininkams e, ir tuos perteklinius pinigus jie e, panaudojo štai kaip. Dauguma pinigų buvo išleista ne ūkininkavimui, o ant e, atostogų būstams Kroatijoje, Italijoje ir visoje pietų Europoje. Taigi, jeigu galvojate, kaip skurti daugiau E, darbo vietų, tai reikia užtikrinti, kad maži ūkininkai išleistų tos pinigus vietoje. E, mano regione tai būtų reiškia 440 eurų kiekvienam vyrui, moteriai ir vaikui. Ponas Branen. Ačiū pirmininkė. Manau, kad turime gerą pagrindą dirbti toliau praėjusiu metu lapkričio mėnesį kad prisidėtume prie pranešimo rengimo. Mes sušaukėme šiaurės vakaruose ūkininkus Anglijoje ir jie pateikė 43 rekomendacijas, kurias mes perduosime Erikui. Tačiau pacituosiu keletą. Vienas iš dalykų, kurį ekspertai mano šalyje mano, kad e, Europos komisijos požiūris kenkia naujoves E, kai kalbam apie riziką. Siūlymas, kad jaunų ūkininkų schema būtų išplėsta ir traukti jaunus ūkininkus taip pat, kaimo e, verslininkus įtraukti. Jie ja. kalba apie lyder programą, kuri, manoma, esant naudinga priemonė, kuriant darbo vietas kaimo vietovėse. Tačiau jie sako, kad reikia, ši programa turi veikti iš apačios į viršų, o ne priešingai. Kita rekomendacija buvo tokia, kad pavojus prie vis pigesnio maisto ir masinės perteklinės gamybos yra e, veiksnys kenkiantis darbo vietų kūrimui. Yra negostavimų dėl tikslaus ūkininkavimo, kurie kainuoja e, mokslinio tyrimų srityje, tačiau apriboja darbo vietų kūrimą. Taip pat e, reikia kurti verslumo kultūrą tarp ūkininkų. Būtent tai pabrėžė Anglijos šiaurės rytų ekspertai. Mes pateiksime šias rekomendacijas iš mūsų susitikimo darėme praėjusiu metu lapkričio mėnesį. Ačiū, jeigu dar tai būtų prieinama ši informacija internete, tai parašomus perduoti, nes kaip mums ir kitiems būtų naudinga ši informacija turbūt. Ponas Des. Äh, Dėkuoju, pirmininkė. Įdomu, kad vyksta diskusijos dėl šios temos ir turėtume nepamiršti ir statistinių duomenų. 40 procentų BŽP biudžetas sudaro nuo ES biudžeto o mes sukūrėme tik tai 1 procentą darbo vietų, turime tą labai aiškiai pasakyti visuomeniai. Pažvelgęs į 80-metį situacija buvo kitokia, tačiau dabartinė BŽP turi kurti naujas darbo vietas, kai įmanoma. Aš mąstau apie savo šalį, apie Bavariją. Mes neblogai kūrėme naujas darbo vietas Tačiau e, yra ir didelis nedarbas, taip pat ir žemės ūkio sektoriai yra kitos pramonės šakos, tai yra automobilių pramonė, kuriems e, pavyko kurti nemažai naujų darbo vietų, tačiau mm, buvo didės dėmesys sutelktas į antrąjį ramstį, o mes turėtume nukreipti dėmesį į jaunimą. Ir Tai yra įmanoma pagal BŽUP, jeigu yra tik tai noro. Tai yra nacionalinio prioritetų klausimas ir manau, kad subsidijų turėtų tiesiog pakakti, jeigu jos būtų teigiamai panaudotos. O šiaip tai džiaugiuosi, kad vyksta diskusijos ir labai džiugu dėl to. Dėkuoju toliau, ponas Senra. Ačiū pirmininkė. Labai noriu padėkoti pranešėjau Andrijo. Norėčiau pasakyti, kad jūsų pateiktas dokumentas yra tik darbo dokumentas, bet tai yra labai puikus pagrindas. Puikiai proga pamastyti apie tai, kokią įtaką naujų darbo vietų kūrimui padaro BŽUP turiu tam tikro susirūpinimo dėl dokumento ir kažina, ar mes pajėgsime to susirūpinimą išsklaidyti. Tai yra klausimas, kaip yra įgyvendinama BŽUP. Jeigu nebus tų rimtų pakeitimų, tai kažin ar BŽUP reforma gali pasiteisinti. Aš labai stebėsiu, kaip vyks dėrybos ir pasistengsiu, kad mm, pateikti konstruktyvius pasiūlymus dėl to, kaip kurti naujas darbo vietas kaimo vietovėse. Jeigu įmanoma sukurti tiesioginės darbo vietas, tai užimtumas kaimo vietovėse gali padidėti. Ačiū. Bet naujų darbo vietų kūrimas, kaip ką tik jūs pasakėte, reiškia, kad mes didesnį dėmesį skirsime žemės ūkiui ir užimtumui žemės ūkio sektorija. Taigi viskas tarpusavėje siejasi. Pone Peti. Aš irgi laikausi nuomonės, kad tema labai svarbi. BŽUP sudaro 40 procentų ES biudžeto ir aš turiu duomenų įrodančių, kad beveik pusė šio finansavimo e, pasiekia tik labai nedidelę dalį žemdirbių. Dėl tos priežasties manau, kad turėtume mąstyti ir dėmesį sukel, sutelkti į nedidelius ūkius, šeimos ūkius. Jie turėtų būti mūsų būsimos BŽUP tikslas. Ūkiuose dirbantys žmonės save išlaiko ir išlaiko iš esmės. Jie suteikia darbo savo, savo šeimos nariams, jie negauna jokių išmokų iš valstybės, bet patys kūrė naujas darbo vietas. Negana to, jie gamina maisto produktus, apsaugo kaimo vietovės bei jų identitetą. Taigi yra daug įvairių funkcijų ir manau, kad mūsų finansiniai ištekliai turėtų būti nukreipti į būtent nedidelius ūkius, o ne į pačius didžiausius ūkius. kurie dažniausiai nori tik pasipelnyti. Dėkuoju toliau ponas Kaputo. Ačiū pirmininkė. Pritariu kolegos Erik Andriu išsakytoms mintims. Puikus darbas, puikus pagrindas mums diskusijoms ir kolegos tikrai pastebėjo visiškai teisingai, kad BŽUP turėtų sudaryti na, nuoseklų tvarų pagrindą mūsų kaimo vietovėse, jų plėtrai. Kalbant apie BŽUP reformą, kyla klausimas, kaip gaminti, kiek gaminti ir kas turi gaminti. Jeigu BŽUP dar nėra iki galo įvertinta, Nebejotina, kad e, situacija dabar yra labai sudėtinga. Ir todėl pagrindiniai subjektai turi iškelti tas aiškias problemas ir jas įvardinti, bei nepamiršti būtent užimtumo aspekto. Aš pateikiu savo pastebėjimus ir dar noriu atkreipti dėmesį, kad kalbant apie kaimo vietovės ir užimtumą turėtume mąstyti apie naują BŽUP, BŽUP e modelį, kuris būtų grindžiamas inovacijomis bei supaprastintomis procedūromis. Tai būtų, e, tai būtų sudarimos sąlygos tvariam vystimuisi. Ich möchte mich auch ganz herzlich, mich ganz herzlich bei, dem, bei der. Aš irgi noriu padėkoti pranešėjui Andrijui už parengtą dokumentą. Tikrai geras dokumentas, nebejotinai. Ir pirmininkė, pritarsiu ir jūsų nuomoniai. Jūs sakėte, kad turime susitelkti, rasti prioritetus ir dabartinė BŽUP irgi turi tuos prioritetus, kalba apie 15 procentų dirbamos žemės, kurią valdo tik tai 3 procentai ūkininkų. Ir jeigu mes tęsime dabartinę politiką, tai matysime, kad e, daugelis dirbamo žemės bus sutelta tik tai labai nedėlėme skaičiuje ūkijų, ūkių. Todėl tuo požiūriu pranešėjo pasiūlymas yra labai vertingas, turime prie jo dirbti ir toliau, o mums reikėtų išdirbti tą socialinį paktą, modelį, nes turime legitimuoti BŽUP. E, žemdirbiai irgi yra visuomenės dalis ir jie turi gauti savo dalį. Ačiū, ponas Agnijų. Manau, kad svarbu į visą tai žiūrėti iš mokesčių mokėtojų pusės. Jie finansuoja BŽUP. Ko jie iš to tikisi? Galima padalinti juos į miestiečius ir kaimiečius. Miestiečiai mano, kad BŽUP ar bet kokia žemės ūkio politika e, užtikrins maisto gero maisto teikimą. Daugelis to tikisi. Ir daugelis miestiečių taip pat mano, kad jeigu jie duoda pinigų, jie nori, gali galbūt ir laisvalaikiu pas, laisvalaikiu pasinaudoti e, kaimo vietovėmis. Kaimiečiai man, mano, kad BŽP turėtų užtikrinti daugiau darbo vietų, tačiau maisto gamyba, naudojant mechanizaciją, reikalauja mažiau žmonių. Prieš 15 metų dirbti ūkėje buvo nelabai e, smagu. Taigi yra e, galimybių užimtumui žemės ūkio aplinkosaugos sistemose. Ir galbūt žemės ūkio galėtų išsilyginti paklausos ir pasiūlos veiksniai. Dabar susidurime su pasaulinė rinka, ir tikimės, kad politika galėtų išlyginti tą kainų sviravimą, tiekimo paklausos sviravimą. Yra nerimo, kad žemės ūkio politika kompleksinį susijimą panaudos iki pat ribų ir CO2 ir metano e, ribojimas iš tikrųjų gali sunaikinti tam tikras žemės ūkio sritis. Ir aišku, mokesčių mokėtojai e, sumoka 6 milijardus, o gauna tik tai 3 milijardus. Ir tai e, jiems nepatinka, kad e, susidijuojamas bulių auginimas bulių kovoms ar kitokios sistemos. Negaliu čia visų išvardinti, bet visa tai yra skandalas. Ačiū. Dziękuję, pan poseł Jar. Ačiū, ponas Jar. Ačiū, turiu tris komentarus. Pirmiausia, Mums reikia kurti darbo vietas, tačiau konkurencingas darbo vietas. Reikia taip apibūdinti turbūt šią savoką. Nereikia turbūt propaguoti darbo vietų, jeigu žmonės jas dirbantis negalės užsidirbti pragyvenimui. Bendra kritika dėl tiesioginių išmokų. Na, yra ir teisingos kritikos, tačiau negalime išvengti didelio klausimo. Jeigu tiesioginės išmokos jeigu jas išdarytume visiems pagal hektarą ar panašiai, jeigu sumokėtume 3,5 tūkstančio, tai niekas čia nepasikeis, čia netokia suma. Manau, kad tai yra maža dalis pajamų, pavyzdžiui, Vokietijoje mums reikia konkurencingų darbo vietų. Kitas pranešimo aspektas, negalime ignoruoti antrojo ramščio, čia yra daug lankstumo dėl to, ką galima padaryti kaimo srities, kaimo vietovėse. Tačiau iš esmės dauguma darbo vietų žemės ūkėje yra ne gamyboje, o antrinėse e, sektor, antriniuose sektoriuose reikia išlaikyti tas darbo vietas kaime. Ir par, rašysiu, pranešėjo to nepamiršti. Oui, merci, président. Moi, je voudrais rappeler... Dėkuoju, pirmininkė. Noriu priminti jūsų BŽUP pasiekmes Prancūzijai. Beveik buvo 10 tūkstančių darbuotojų žemės ūkėje e, 6-10 beveik pusė užimtumo. Dabar tai sudaro tik 4 procentus dirbančiųjų. Ir joks ekonomikos sektorius nesusidūrė su tokiamis netektimis. Devintajame dešimtmetyje buvo sumažinta 21 procentų dirbamų žemių kiekis Prancūzijoje ir tai turėjo neigiamą poveikio žemdirbiams ir e, tiesiog prasidėjo dykumėjimas mūsų šalyje reikia baigti šią BŽUP, kuri sugriovė socialinius saitus žemės ūkė Prancūzijoje. Mes norime iškelti valstybių suverenumo klausimą, vidutinių ir mažų ūkių rėmimą, vietos produkcijos pardavimą, taip pat ūkių keitimą, paramą ekologiniam ūkininkavimui man atrodo, turėtume kalbėti apie alternatyvę produkciją, nes e, mes negalime taip pat nemastyti apie tą vidaus rinkos priklausomybę, kuri tęsiasi nuo 80-mečio. Nejaugi jūs apsiribosite tik tai retoriniais e, debatais be esminių klausimų. Ačiū, įdomi tema. Jeigu įdomu, jeigu atitoltume nuo bendrosios žemės ūkio politikos, ar koncentracija padidėtų ar sumažėtų. Galbūt galėsime apie tai kalbėti, kalbėsime apie būsimą BŽUP po 20 metų. Ponas Epidvėjas. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš kalbėsiu labai trumpai. Pirmiausia, noriu padėkoti mūsų kolegai už jo puikų dokumentą, kuris apima įvairias sritis e, susijęs su BŽUP. Taip pat norėčiau priminti, kad BŽUP turi būti nukreipta, kad tarnautų e, žemės ūkio darbuotojams ir e, valstybėms narėms. Deja, turint galvoje tai išorės politiką ir kaimynystės politiką, tai e, kartais iš kaiminių šalių tiekiami produktai e, iš tikrųjų kenkia mūsų rinkai. Dažnai tai yra produktai iš abejotinos, abejotinos kilmės, abejotinos kokybės ir tuo pat metu jie sukuria apgaulingas sąlygas, prastas prasnes sąlygas konkurencijai su tiems europiniams produktams, nes kainos yra dempinguojamos, mažėja ir žemės ūkio darbuotojų žem, žem, Europos Sąjungoje pragyvenimo ligmojų krenta, mažėja ir neįmanoma kurti darbo vietų. Tai pavyzdžiui, pietuose Europos, ypač mano šalyje, matome, atsidurė būtent toje gana dramatiškoje situacijoje. Paprašysiu komisijos atstovo pono Dumitro pasisakyti. Ačiū. Mes e, labai atidžiai perskaitėme šį darbinį dokumentą ir pasižymime diskusijų eigą. Dokumente kalbama apie darbo vietų kūrimą kaimo vietovėse. Labai džiaugiuosi galėdamas aptarti su jumis šį klausimą. BŽUP prisideda labai reikšmingai prie darbo vietų kūrimo ir tvaraus kaimo vietovių vystimosi. Kaip žinote, komisija teikia didžiulę reikšmę e, darbo vietų kūrimui, tai yra pirmininko Junkerio vienas iš prioritetų ir mm, šiame kontekste labai svarbi parama kaimo vietovėms beveik 11 e, milijardų yra skirta kaimo vietovėms. Žemės e, ūkis, žemės ūkio sektoriuje iš viso yra apie 44 milijonai darbo vietų, taigi tai tikrai labai m, mm, svarbi sritis. Ir mm, antrasis e, ramstis iš tikrųjų teikia paramą uh, ir naujai įsikūrenčiams įmonėms, ir interneto e, sklaidai, ir mm, kooperavimuose galimybėms. Taip pat e, turime galvoti apie gamtinius išteklius kaimo vietovėse. Žinote, kad jauni ūkininkai e, tik pradedantis pirmininkauti gauna ir dėl šios priežasties didesnės išmokas. Finansavimas yra skiriamas naujai įsikūrenčiams verslo įmonėms kaimo vietovėse. Ir noriu pabrėžti, kad visos programos yra dabar atitinkamai suderintos, o visos valstybės remia tūkstančius naujų ūkininkų ir naujų verslo įmonių. Viešosios Investicijos 14-20 metų laikotarpiui skaičiuojama, kad bus apie 52 milijardus eurų. E, tai apima įvairias veiklos rušys susijusias su, pavyzdžiui, dalyvavimu kokybės schemose ir panašiai. Taip pat yra kitų finansinių priemonių, dotacijų, paskolų. Taigi naudojamos inovatyvios priemonės skatinančios konkrečių rezultatų pasiekimą. Norėčiau pabrėžti vieną naują elementą kaimo plėtros e, srityje. Europos žemės ūkio partnerystė, jos kontekste mes numatome paremti apie 33 tūkstančius bendrų projektų. Tai yra projektai, kuriais skatinamos inovacijomis ir inovacijos ir kurios yra susijusios su Horizontas 2020 mokslinio tyrimų politika. Dar porą žodžių apie tvarumą. Tvarumas gali būti užtikrinamas atitinkamų išteklių valdymu. Būtent na, sumažinti šių išteklių naudojimą kiekį. Taip pat reikia pasinaudoti žiedinės ekonomikos teikiamą naudą. Neseniai komisija paskelbė pranešimą dėl žiedinės ekonomikos. 2014-2020 metų laikotarpyje bus e, remiamos priemonės susijusios su prisitaikymu prie klimato kaitos ir jos švelninimo. Taip pat turime nepamiršti tokius ryčių kaip e, turizmas, e, energetika ir kitos. Kaimo vietovių plėtra visomis, visais požiūriais yra labai svarbi ES ir ji turi būti vystoma paraleliai su miestų plėtros programomis. Mm, tai iš tikrųjų yra vienas iš mūsų didžiausių prioritetų socialiniai ryšiai kaimo vietovėse dažnai yra stipresni ir todėl lengviau ten kurti naujas bendras iniciatyvas. 54 procentai ES e, gyventojų gyvenančių kaimo vietovėse e, patirs naujų programų poveikį. Numanoma, kad e, bus sukurta labai daug naujų darbo vietų. Galiausiai BŽUP suteikia galimybę ES piliečiams gyventi ir dirbti kaimo vietovėse, sukuriant tinkamas sąlygas. Labai svarbu, kad valstybės narės ir regionai pasinaudotų uh, dabar egzistuojančiomis galimybėmis pagal savo poreikius. 54 metus jau gyvendinama BŽUP ir ji vis dar yra reikalinga ir vertinama ir tai mes matome per paskutinius apklau, paskutinės nuomonės apklausas. Manome, kad BŽUP suteikia tinkamas sąlygas kurti darbo vietas ir džiaugsimės toliau galėdami su jumis kartu dirbti. Ačiū. Dziękuję, pan poseł sprawozdawca. Ačiū, panas e, Andriu, ar norėtumėte pasisakyti? Įvyko tikrai didelė diskusija, prašom. Oui, merci, monsieur le président. Ačiū, pirmininkė, visiems dėkoju už jūsų nuomonę. Be jokios abejonės diskusijos buvo labai vaisingos. Jeigu teisingai suprantu, tai vis dar tebėra pirmas apsikeitimas nuomenėmis. Mes šiek tiek e, susipažįstame su jūsų įsakytomis nuomenėmis, nes e, jums skirtas darbo dokumentas nėra vien tik tai ataskaita, tai yra tarsi toks e, pasiūlymas, išdėstomi esminiai dalykai ir jų remiantis bus suformuoluoti siūlymą ateityje. Išklausius komisijos, kaip supratau, viskas yra labai gerai, net nėra prasmės kelti klausimus dėl reformos. Ir jeigu teisingai suprantu, jūs manote, kad viskas yra gerai. Pažvelgia į gyvenimą, į kaimą, tai tikrai viskas nėra taip jau gerai. Turiu omenyje Prancūziją, galiu paminėti Britaniją, krizę žemės ūkyje. Krizių yra įvairiausių kasdien kyla klausimas, kaip gyventi, ką gaminti, kokios e, perspektyvos ateityje ir todėl reikia atsakyti be jokios abejonės ir į tuos skubius klausimus, susirūpinimus, bet taip pat ir žvelgti šiek tiek toliau. Pirmininkė, jūs e, komentavote mano e, kalbą ir minėjote tą koncentravimąsi. Taip, turime ieškoti konkrečių sprendimų, bet nevenkime ir esminių klausimų, nes ta mūsų politika turėtų remti visus žemės ūkio sektorius, bet ar tai tiesa? Kelkime klausimą. Ar mūsų žemės ūkio politika apima e, visas teritorijas, visus kraštus, pažvelgia į patirtį, į parengtas ataskaitas, pranešimus, tai tikrai negalėtume nesuabejoti, kokia yra, yra pusiausvyrą tarp miestų, priemešių ir kaimo. Ir jūs teisingai pastebėjote, kad darbo vietų kūrimas turėtų teisingai atsiliepti ir tiems atokiems regionams, bet dėja atrodo, kad turimi įrankiai nepritaikyti dabartiniams situacijoms. Ir konstatuojame, kad daugelis tų sudėtingų regionų išgyvena ir toliau sudėtingas situacijas. Taigi mes turime pasiūlyti konkrečius pasiūlymus, nes man atrodo dabar sunku pakreipti kitą linkme dabar jau nusistovėjusius tos finansinius rautus. Dabar dėl ponios Garcijos nuomonės. Aš e, tikrai nesu kraštovaizdžio specialistas, bet turbūt jūs kalbėjote apie ekologijos problemas, apie socialinius aspektus. Mes turėtume čia pabrėžti, kad būtina apsaugoti žemės išteklius, bet taip pat ir vandenį, orą. Todėl žemės ūkis ir jo pašaukimas nėra tik tai gaminti maisto produktus, bet taip pat ir išsaugoti aplinką. Tiek pirmininkė trumpai komentarų dėl jūsų nuomonių ir dar kartą noriu pakartoti, kad mes dirbsime ir toliau, dirbsime kartu ir aš remsiuosi šiandien išdėstytomis jūsų nuomonėmis. Ačiū, aptarėme darbo dokumentą, tai buvo pirmasis keitimasis nuomonėmis ir, aišku, savo pasisakymais mes praturtinome visą šį pranešimą, visą šį dokumentą, na, o platesnė diskusija dėl šio pranešimo e, vyks balandžio 25-26 dienomis, taigi laiko šiek tiek dar yra. Tuo tarpu baigėme šio punkto svarstymą ir pereiname prie septinto punkto. Naujasis apsirūpinimo maistų ir mytybos saugumo alijansas. Kaip sakiau, atsakingas komitetas yra DEVE. O mūsų komiteto nuomonė rengia ponė Molis Kotskato. Šis alijansas buvo įsteigtas 2012 m. gegužę G8 rėmose ir čia kalbama apie investicijas e, skirtas papildyti viešasias investicijas siekiant e, padidinti žemės ūkio produktivumą ir geresnį maisto sektoriaus veikimą. Džiaugiuosi, kad mes rengėme nuomonę e, šio, susijusią su šiuo pranešimu ir dabar suteiksime žodį savo pranešiai. Prašom. Ačiū pirmininkė. Aš sutinku su jumis, kad tai yra labai svarbus klausimas ir mm, mes mm, pateikėme savo nuomonę raštų komitetui. Olve Dešiutės žodžiais pasinaudojame. Žinote tikriausiai, kad jis buvo jungtinių tautų pranešėjas dėl teisės į maistą. Savo pasisakymę apie alijansą jis sako, kad dabar naudojamas pasenęs žemės ūkio vystimo modelis kuriuo e, remiasi šis naujas alijansas. Jeigu pagalvosime apie šios e, organizacijos pavadinimą, mytyba turėtų būti akcentuojama, bet dėja yra ne taip. Mytyba tai yra tarsi antrinė. Kalbama apie žemės ūkio verslą ir kalbama ne apie sveiką mytybą, o žemės ūkio produkciją apskritai. Ir mes manome, kad uh, Mm, tai politika sukursianti tolesnį žemės nykimą. Jūs sakėte, kad devė yra atsakingas komitetas. Aš norėčiau pabrėžti, mm, kokiu, kokius, kokį susirūpinimą išreiškė mm, suinteresuotėsios šalis. Būtent, kad e, skurdžiausiai ir besivystančios e, šalis labai mm, nukentės nuo šio alijanso. Gavome mm, pasisakymų iš įvairių organizacijų ir Oxfamo, ir Prancūzijos, ir kai kurių Afrikos e, šalių organizacijas. Jos mano, kad tai bus nepavykusi iniciatyva. Vienoje Nigerijos valstijoje 30 tūkstančių hektarų koncesija buvo atiduota JAF įmoniai E, įsteigti ryžių fermą. Nebuvo konsultuojamasi su vietos bendruomenė ir 40 tūkstančių žmonių, kurie gyvena tose teritorijose, jų nuomonės nebuvo paklausta. Nežinau, kaip kiti komiteto nariai, aš gaunu labai daug e, laiškų iš piliečių, kurie susirūpinę dėl šio alijanso. Ką mes bandome padaryti? Mes savo nuomonėje bandom um, sakyti, kad svarbu uh, užtikrinti vietos maisto gamybą ir taip veiksmingai užtikrinti tvaro aplinkos valdymą ir panašiai. Turime užtikrinti didesnį daržovių ir vaisių derlingumą. Moteris e, turėtų būti įtrauktos e, į naują mūsų propaguojamą modelį, nes mums iš tikrųjų reikia daugiau ūkininkaujančių pasaulyje ir galiausiai ūkininkai um, turi būti mažiau priklausomi um, nuo um, lėšų ir taip pat turi būti sumažinama jų priklausomybė nuo pesticidų ir trašų. Mes turime skatinti tvarų žemės ūkį, palaikyti bioįvairovę ir vietinės sieklų rušys, jų išsaugojimą. Žemės atėmimas. Dar vienas klausimas, kuris jau buvo svarstyta šiame komitete, tai alijansui aktualiai tema, aišku, yra korupcijos ir spekuliavimo uh, E, klausimų žemės sertifikavimas yra papildoma problema dažnai vietos gyventojams. Ir taip atimami ištekliai iš vietos bendruomenių. Kai kurie e, šių klausimų yra pažįstami ir ES ūkininkams, pavyzdžiui, per maža parama kooperatyvams, nepakankamas gamintojų vaidmuo tiekimo grandinėje. Jeigu mes pasiremtume tarptautiniais standartais, pavyzdžiui, FAO mm, principais ar jungtinių tautų principais, tai mes mm, tiesiog nesidalintume savo pačių silpnybėmis su kitomis pasaulio šalimis. Mūsų pozicija aiškiai išsakyta, mes išsintėme ją šešėlėms pranešėjams, gavome uh, pirminė jų reakcija ir aš tikiuosi išgirsti jūsų visų nuomonės ir jas atsižvelgti. Baigdama pasakysiu, kad mums svarbiausia užtikrinti, kad organizacija, kuri siekia apsirūpinimo maistų ir mytybos saugumo, neturi pažeisti vargingiausių pasaulio bendruomenių teisių ir turi užtikrinti, kad tos bendruomenės turėtų pakankamai maisto. Ačiū. Pan poseł Bran. Ponas Branan. Čia. Um, take the... Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasinaudoti šią galimybę ir pritarti visiškai tam, ką, ką tik pasakė Moli. Tai yra labai pasenęs požiūris, kurį pristato tas naujasis alijansas e, apsirūpinimo maistų ir mytybos saugumo. Uh, jis tikrai dar blogesnis nei dabartinis modelis. Aš turiu patirties, prieš tapdamas parlamento narių dirbau vystimosi e, srityje Christian Aid e, organizacijoje. Tie, kas, e, tie mūsų, kas ir esame dirbę šioje srityje, žinome, kad kova su skurdu ir badu pasaulyje neturi nieko bendro su lėšomis tiesiogiai, o su ekonominėmis sistemomis. Nes lėšos e, gaunamos tai, tai yra labdara ir tai nekeičia struktūrinių problemų, skurdo, nepadeda išrauti pačių šaknų, taigi tiesiog užklijuojamas pleistras, bet nesprendžiamos pagrindinės sistemos, tai yra pagrindinės problemos, tai yra mūsų ekonominės sistemos nesikeičia Mm, taip pat žinome, kad klimato kaita yra didžiulė problema. Mums e, pavyko mm, tikrai padaryti reikšmingų žingsnių susijusių su skurdo mažinimo ir bado mažinimo, bet e, tai buvo padaryta sprendžiant e, trečiojo pasaulio skolų problemą, kovojant su nesažininka traptautinė priekyba. Ir siekiant kovoti su vengimu mokėti mokesčius ir e, pietuose ir šiaurėje. Kai kurios e, šalis, kurios e, yra naujojo alijanso narės, kai kurios šio alijanso narės yra ta, didelės tarptautinės kompanijos, kurios vengia mokėti mokesčius Kai kurios e, šių e, tarptautinių mm, kompanijų yra įrašytos kaip šio alijanso narės, bet e, aš žinau faktus, kad jos tikrai yra vengusios mokėti mokesčius. Ir tai reiškia, kad kai kurios Afrikos šalis patiria milijoninių nuostolių mainais už tai, kaip tokią finansinę pagalbą, kaip labdarą, e, gauna šimtus dolerių. Tai yra neteisinga, tai yra moralinis nusikaltimas ir aš e, visiškai sutinku su Moliai, tikrai e, šios modelis turi labai daug trūkumų. Pavyzdžiui, nėra numatytas visiškai joks vaidmo pilietiniai visuomeniai, nėra galimybės vietos bendruomenėms įsitraukti, taip pat žemės grobimo atėmimų klausimas, sieklų sektoriaus problemos, priekybos klausimai, reikėtų kalbėti čia apie priekybą tarp regionų, o ne tarptautinę priekybą. Taip pat turime galvoti apie lyčių aspektus. Daugybė ūkininkų visame pasaulyje, taip pat Afrikos šalyse yra moteris ir mm, žemės ūkio ir miškininkystės problemas taip pat reikėtų čia minėti. Aišku, bus sunku mums priešintis e, tam, kas dabar yra kūriama ir labai sunku mums e, iš tikrųjų kažką išspausti teigiamo šios iniciatyvos. Ačiū. Prašau visų laikytis e, laiko pribojimų, ponas Ribeiro. Labai ačiū, noriu padėkoti pranešėjai Tai yra svarbus pranešimas, jis turi daug teisingų minčių. Iniciatyva pradėta 2012 metais, jį traukia daug įvairių transminių partnerių, kalbant apie skurdo mažinimą užsukario Afrikoje. Strategija yra panina paprasti, paprasta privačios investicijos, daugiau viešų investicijų. Tačiau Kolegos, aš atlikau savo tyrimus, daugelis tyrimų kritikuoja šią iniciatyvą. E, kartais jį vadinama neokolonializmu. Taip pat yra tvirtinimų, kad su kuriais negalima sutikti. Mažiau ūkininkai nuvaromi nuo žemės ir taip toliau ir taip toliau. E, tai yra didelė problema, neva siekinti kilnių tikslų ir turėtume daugiau dėmesio skirti jai kad būtų galima perėti, grįžti prie pradinių tikslų. ES yra viena iš partnerių, todėl turime orientuoti viską į šeiminį ūkį, apsirūpinimo ūkininkavimą, remti tvarius ūkius, kooperatyvius, gamintojų organizacijas, kad užtikrintume jų <clears throat> ir saugotume jų darybinės pozicijas. Bioįvairovė taip pat yra svarbu turime skatinti ir sarvų gerimą. Būtina taip pat paminėti ir e, lyčių lygybės klausimus. Šią programą reikia išplėsti ir įtraukti ir kitas Afrikos šalis, kurios, iš kurių atsiranda dideli migracijos srautai. Tokiu būdu mes pagerintume darbo sąlygas ir skur, e, skurdžiai gyventi žmonės galėtų pasilikti savo šalyse. Taigi aš esu jūsų dispozicijoje tolesnėse darybose. Ponas Andrėja. Dėkuoju pirmininkė, savo ruoštų norėčiau padėkoti poniai Kato už pranešimą ir išsakyti savo paramą jos nuomoniai bei požiūriui. Žemės ūkio parama tai reiškia parama tai e, tiems gyventojams, kurie kenčia nuo netinkamos mytybos. Žinoma, kiek jų šiandieną kenčia nuo tos mytybos. Ir dauguma iš jų 70 procentų yra ūkininkai, kadangi jie nebegali išsikrapštyti iš savo skurdo ir net negauna papil, pakankamų išteklių lėšų savo veiklai. Taigi jie tampa užsienio investuotojų arba spekuliantų aukomis tą turime pasakyti. Mes turime remti tą tvarę žemės ūkio plėtrą ir tai yra svarbus elementas. Tas pas pasakytina ne tik apie tas teritorijas, bet ir apie mūsų kovą su klimato pokyčiais. Tai yra rimtus iššūkiai. Turime e, nepamiršti, kad dėl to atsiranda įvairių migracijos srautų. Todėl tvari plėtra turi būti susijusi su gamybos modelių pakeitimu. Tai yra bio įvairovės modelių pakeitimas kiekvienoje sistemoje. Štai pirmininkė, tokie mano pasiūlymai. O šiaip labai noriu pasidžiaugti ponios Scott Kato pranešimu. Agniu. Ačiū, ponas Agniu. Aš manau, kad viena statistika, kurią neseniai radau, yra tai, kad Vokietija eksportuoja daugiau apdorotos e, kavos negu visa Afrika, žalios e, kavos. Europoje kava neauginama, todėl nėra jokios naudos ūkininkams Europoje e, tai tai daryti. Kodėl nesumažinus E, tarifus e, perdirbtiniams produktams. Tai bū, skirtumas būtų didžiulis. Aš negaliu pritarti prielaidai, kad e, nesėkmės Afrikos žemės ūkiai kyla dėl to, kad jos, jis yra priklausomas nuo didžiųjų korporacijų tiekiamų sėklų ir panašiai. Ūkininkai Britanijoje yra priklausomi nuo to, tai jų nesulaiko. Aš 50 metų dirbu šioje srityje Ir aš matau, kad tai padeda mums, o nekliuda mums. Ir aš nematau, kad tai yra problema apskritai. Dar vienas būdas, kaip ES trukdo pažangai Afrikoje, Afrikoje yra jos požiūris į GMO technologijas, naujas veisimo technologijas. ir tai verčia juos naudoti senovišką technologiją ir gauti mažą produktivumą. Aš pateiksiu pažiūrėjau, kas veikia Afrikoje šiuo metu. Žinau, kad tabakas ne maistas, tačiau kai ten gyvenau, visą tabaką augino dideli ūkininkai, jie visi dingo. Dabar augina tabaką mažiau ūkininkai, tačiau čia e, ir tarpininkai dirba, jie teikia kapitalą ir dėl to ūkininkai Zimbabvėje uždirba pajamų. Dar vienas pavyzdys operacija e, stovyklos e, laužas. Pavyzdžiui, e, kaimiečiai uždirba iš to, kad e, kažkam sumoka, kažkas sumoka, kad jiems leidžiama atvažiuoti sumedžioti leopardą. Taip, tokie dalykai veikia. Dziękuję, pan poseł Lazon. Oui, merci, président. Ačiū, pirmininkė. E, nepriklausomybė nuo importo ir vidaus rinkos parama turėtų būti mūsų politikos esmė. Deja, e, šis projektas nekalba apie Europos žemės ūkį. Tai yra būdas e, pamaitinti e, gyventojus. Man atrodo, turėtume atkreipti dėmesį į tai, kad neturėtume nieko primesti ir turėtume gerbti tai, kas yra gaminama vietoje. Tai yra Europos taisyklė, tuo tarpu e, to čia pasigendu. E, būtų labai gerai, kad komisija pateiktų savo e, mintis, kaip jinai e, m, įsivaizduoja tą planą išmaitinti gyventojus. Kol kas buvo tik tai intencijos. E, jūs kalbate apie tos didelius gamintojus, bet nepatikite statistikos. Jeigu gaminsime vis daugiau ir tęsime tą tradicinę žemės ūkio sistemą, tai aš prieš. ES e, politika turėtų būti patikslinta, nes iki galo nežinome, kur mes einame. Ar jūs norite tos tradicinės ūkininkavimo sistemos, ar norite e, pramoninės žemės ūkio sistemos, kur būtų tik eksportuojama. Ar jūs norite nekreipti dėmesio į e, skurstančias valstybės ir pasilikti prie savo metodo? Pani posel Miller. Ja, Herr Vorsitzender, ein herzliches Dankeschön an die Berichterstatter. Pone Miller, ačiū, pone pirmininkė, noriu padėkoti pranešėjai. Aš manau, kad svarbu pasiūsti politinį signalą. Mums reikia naujo alijanso maisto tiekimo saugumui ir reikia e, kurti šį alijansą. Svarbiausia, kad vidutinio laikotarpio ir ilgo laikotarpio programos e, būtų kuriamos e, maisto, žemės ūkio srityse. Turime pasistengti sustabdyti žemės grobimą užsienio investuotojai, nes tai yra svarbu vietiniam, vietiniai kaimo plėtro. Reikia pagerinti žinių perdavimą, ypač moterims. Tai turi būti viena iš ES svarbiausių užduočių. Reikia kurti kažkokią tarptautinę biržą, tą prasme, e, skirtą ūkininkavimui. Ir žinoma, ES jau turime e, nusistovėjusius vystimos partnerius, turime tokius, tokias organizacijas Vokietijoje, pavyzdžiui, jos dirba labai gerai, atsidavusiai ir einame kartu su jomis teisingų kelių. Merci, président. Moi, je vais pas être très... Dėkuoju pirmininkė, kalbėsiu trumpai, kadangi Palbraninas iš mūsų frakcijos labai išsamei išdėstė, kokios nuomonės mes laikysimės dėl skot pranešimo, taigi jisai yra labai geras. Dabar dėl turinio vienas pastebėjimas pirmame punkte jinai kalba apie nacionalinę žemės ūkio gamybą. Na, Europa iš tiesų nėra dar nacija, todėl aš pasiūlyčiau žodį keisti nacionalinis vidaus žodžiu, nes nacionalinis tai tikrai nespindi tos esmės. O vidaus žodis vidaus gamyba tai būtų protingas pasirinkimas. O šiaip e, polis labai išmintingai apibendrino mūsų tą požiūrį, todėl aš daugiau nesi e, nesiplėtosiu. Posu Flanagan. Posu Flanagan. E, Ponas Flanagan. Daug kas buvo pasakyta, aš tik norėčiau pasakyti, kad e, galėčiau paremti Mali atliekamą darbą, nes kasdieną šiame komitete aš girdžiu kaip klausimą, kaip mes išmaitinsime pasaulį. Mūsų pozicija yra keistoka, nes tarsi mes grįžtame prie biblinių laikų, kuomet mokomės, kaip žvejoti ir kaip išmaitinti žmonės. Tarsi mes turime e, tarsi mokinti tuos nemokšas, kaip čia elgtis ir kaip daryti tuos elementarius dalykus. Labai jau tėviškai elgiamės. Dėkoju pirmininkai ir aš norėčiau padėkoti pranešėjai, galiu pritarti anksčiau kalbėjusiems kolegoms ir galiu paremti jų sakytą nuomonę. Mes turėtume iš naujo persvarstyti vystimosi politiką. Dešimtajame dešimtmetyje aš dirbau Brazilijoje ir Brazilija, kaip žinia, yra nedideli ūkiai, kurie tiesiog savęs neišmaitina. Ir aš buvau šokiruotas, pamatęs tokią situaciją, kaip pirmą kartą nuvykau Braziliją. Mums pavyko surinkti lėšas, aukas. Ta mes darėme Vokietijoje ir bandėme supirkti iš ūkių auginamas karvės. Ir karvės e, vėliau buvo e, panaudotos tinkamai ir mes padėjome tokiu būdu išdalinti ir atiduoti tas e, karvės ūkiams, kurie skurdo. Visiškai teisingai pastebėta, kad 80 procentų e, aukstančių pasaulio gyventojų gyvena žemės ūkio e, regionuose, jie neturi pesticidų, neturi pragyvenimo lėšų, nežino kaip užsimti žemės ūkiu ir Vokietijos parlamentas e, šiuo metu remia Etijopijos smulkius ūkininkus, nors Tai nėra didelės lėšos, tačiau jų kitas įk pakanka paremti skurstančius ūkius. Taigi aš e, neremčiau tokių didelių, grandiozinių projektų, pasakyčiau už mažučius projektus, nes Afrikoje yra tokių daug galimybių, pavyzdžiui, Konge daugiau nei milijonas hektarų dirbimo žemės priklauso kinams ir ten neką daug ką padarysi. Europoje lygiai taip pat vyksta panašus procesai. Tai mums anksčiau vėliau teks spręsti šias problemas ir turime tiesiog pasirinkti tinkamą kryptį. Antai Zimbabvėje ar kitose Afrikos valstybėse e, visiškai nejuntamas e, BŽUP poveikis. Yra tam tikros e, diktatūros požymių tose šalyse ir situacija yra apgailėtina. ES iš tiesų negali abejingai žvelgti į dabar susidariusią migrantų krizę. Mes tikrai suvokime, kas gali atsitikti, jeigu tam tikri e, šalių regionai nebus plėtojami taip, kaip jie turi būti plėtojami, nes jau dabar atsiranda problemų. Ir štai kur mes galime nustristi Europos Sąjungoje. Net jeigu Europos Sąjunga yra kritikuojama, jinai privalo prisidėti prie šios politikos ir mytybos saugumo politikos tose šalise. Ir šios diskusijos mums yra gera proga apie tai pašnekėti. Europos komisija turėtų detaliau mums paaiškinti, kągi reiškia tas žemių savinimosi procesas, net ir Europos Sąjungoje. Aš pats prisimenu, mes apie tai diskutavome mūsų komitete. Ir kai kurios valstybės, ypač rytų Europoje, susiduria su tokiamis problemos. Europoje, Rumunijoje 43 procentai žemės ūkio dirbamos žemės valdomos yra 4-5 didelių įmonių turinčių juridinį statusą. Nesvarbu, kokios tai būtų įmonės, bet jos e, anksčiau ar vėliau sprendimus priima savarankiškai ir tokiu būdu neatsižvelgia į platesnę situaciją, sukuria disbalansą. Todėl tos problemos dėja nėra tik tai Afrikos problemos, bet ir mūsų Europos problemos. Turime taip aiškiai pasakyti. kolega Būda išsakė tokią nuomonę, kurią aš pati norėjau išdėstyti. Jeigu kalbame apie pabėgėlių problemą, apie tai, kaip su ją mes bandome susidoroti šiandieną, tai daugelis um, kalbėjusių išsakė tą pačią nuomonę, kad mes neturime um, likti abejingi. Kai žvelgime į tas didelės įmonės, tai žiūrėkime į Kiniją, į Azijos valstybę, žiūrėkime, kas ten vyksta Nepamirškime to platesnio konteksto. Ačiū. Išsisėmė mūsų kalbėtojų sąrašas. Tai dabar paprašysiu ponę Molisko Kato galtinis jūsų pasisakymas. Ačiū pirmininkė. Džiaugiuosi, kad tokios teigiamos e, buvo reakcijos daugelio kalbėjusių į mano pasisakymą ir džiaugiuosi, kad ši diskusija įvyko, kai dėl pakeitimų norėčiau iš tikrųjų, kad būtų kalbama e, apie ūkininkus gyvenančius iš e, žemės ūkio ir jų galimybę nusipirkti tam tikrus produktus, taip pat turime galvoti apie natūrales e, trašas. E, taigi aš e, mielai įtrauksiu kai kurias pastabas minėtas kolegų. Taip pat vienas kolega kalbėjo apie įmonės vengiančias mokėti mokesčius. Ir iš tikrųjų yra tokių kompanijų, kurios tokiu būdu skurdina ir taip jau skurdžias bendruomenės. Aš prieš kalėdas dirbau su šitą temą Tai buvo pranešimas apie vengiančias mokėti mokesčius kompanijas ir mokesčių rojus vadinamosius. Kai dėl medžioklės Afrikoje, tai tokių pakeitimų gal ir nereikia. Manau, kad turime iš tikrųjų saugoti pažeidžiamiausius pasaulio žmonės ir užtikrinti, kad jie galėtų prasimaitinti. Ačiū. Pakeitimus e, galima teikti iki vasario trečios dienos. Ačiū pranešėjai, ačiū kalbėjusiems ir pereiname dabar prie šeštojo punkto. Tai yra pranešimas apie technologinius sprendimus skirtus tvariam žemės ūkiui Europos Sąjungoje. Pone Andrėja Makintarė yra pranešėja. Tai yra labai įdomi ir svarbi tema susijusi su moksliniais tyrimais ir jų taikymu žemės ūkija. Taip pat kalbama apie tikslųjų ūkininkavimą, tikslųjį veisimą, taip pat apie finansavimo klausimus ir tinkamą išteklių naudojimą bei inovacijas. Taigi tai tikrai svarbi ir laukta tema ir paprašysime dabar ponios pranešėjos pristatyti šį klausimą. Prašom. Uh, thank you. Um... Dėkoju pirmininkė. Ačiū, kad palūkėjote manęs. Dabar galėsiu pati pristatyti pranešimą. Uh, Manau, pradinis mano minties taškas yra dviejopas, tai yra tvarumas ir gamyba. Žemės ūkio technologijos turi potencialą, kad žemės ūkio gamyba taptų produktyvesnė ir tvaresnė. Ir kai kalbu apie technologiją, aš kalbu apie genetiką, apie mechaniką, o taip pat ir skaitminės technologijas. Nes Tai yra realistinis būdas e, susidoroti su tais e, aplinkosaugos iššūkiais. Taip pat e, yra ir netechnologiniai sprendimai, kurie naudingi tam tvariam vystimuisi. Todėl aš pasisakau už tvarų pesticidų naudojimą ir pripažįstu, kad integruotas pesticidų valdymas vadina centrinį vaidmenį. Taigi žinių naudojimas yra labai svarbi sprendimo dalis. Ji turėtų būti suprantama kaip pagrindinis įrankis padėsiantis ES žemės žemdirbiams pasinaudoti e, pesticidų valdymo principų. Ir tai ypač pasakytina apie tą tikslų į ūkininkavimą. Nes e, tikslusis ūkininkavimas siekia sumažinti pesticidų e, vandens, ir apskritai trašų naudojimą, o tuo pačiu metu pagerinant žemės kokybę, e, dirbožėmio kokybę ir produktivumą. Sunku prisitaikyti prie šių technologijų, ypač e, nedideliems ūkiams, daug kliučių jos dar neišspręstos. Dabartiniai duomenys dėl tiksliojo tiksliojo ūkininkavimo neegzistuoja, tačiau tyrimai rodo, kad tai sudaro maždaug tarp 3 ir 8 procentų viso, visos gamybos. Todėl mano pranešimas ir pabrėžia, kokį vaidmenį vaidina e, ūkininkai. Yra plėtojamo žemės ūkio technologijos, tačiau ne visos atliepia žemdirbių lūkesčiams, nes galbūt tos technologijos dar neoptimizuotos arba reikalauja papildomų išteklių. O žemdirbiai yra galutiniai tų technologijų naudotojai ir jie turi būti įtraukti į jų plėtojimą. Tai štai technologijų vystimas, žemės ūkio technologijų vystimas, jis turėtų remtis ūkininkų praktinę patirtimi. Jie turi būti įtraukti į tų pažangių technologijų vystimasi. Ir kai žemdirbiai susiduria su konkrečiais iššūkiais, jie turėtų turėti galimybę kreiptis į mokslininkus ir kartu ieškoti sprendimų. Inovatyvių technologijų nauda neturėtų apsiriboti tik tai viena ar kita žemės ūkio praktika. Technologijos yra plėtojamos ir jos turėtų atsižvelgti visus ūkininkavimo tupus, ar tai būtų organinė ar konvencinė ūkininkavimo sistema, ar nedideliai ar dideliai ūkiai. Ta E, technologijų nauda turėtų būti e, naudinga yra visiems ūkininkams. Yra daug kliūčių. Žemės ūkis sudarė su aplinkosaugos e, kliūtimis, bet taip pat sumažėjo ir investicijos per pastaruosius 30 metų žemės ūkija. Tuo pačiu metu ES gebėjimai gaminti sumažėjo ir Ypač tai pastebėtina kai kuriuose valstybėse narėse. Taigi maisto gamybos produktivumas negali būti tvarus be ilgalaikių investicijų į mokslinius tyrimus ir plėtrą. Siekiant pagerinti gamybą ir tvarumą, mes negalime kalbėti vien tik tai apie taupimą ekonomiką pasaulyje daug žmonių kenčia nuo netinkamos mytybos, ypač besivystančiose šalyse ir Europa turi moralinę pareigą padidinti savo gamybą, bet tai darant pačiu tvariausiu būdu. Ir valstybių narių ES investicijos pastaruoju metu suteikia vilties. Aš ypač turiu omenyje tam tikrų mechaninių įrengimų įtraukimą į gamybos procesą. Bet tai turėtų būti platesnis požiūris. Technologijos turėtų aiškiai ir vienareikšmiškai būti taikomos, bet ten, kur jos pasiteisina. Aš taip pat kreipiausi Europos komisiją ir minėjau tarpusavio supratimo memorandumą, kuris buvo pasirašytas 2020 e, metams. Šių instrumentų, šiuose instrumentuose kalbama apie sverto e, naudo, principo naudojimą. Tie, tie įrankiai galėtų kaip tik e, būti naudingi įsigijant ūkininkams tas technologijas. Ir valstybės turėtų įtraukti šių galimybių panaudojimą į savo dokumentus. Valstybės narės irgi turi savo galimybę, pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje vyriausybė investuoja į žemės ūkio inovacinės technologijas. Tokiu būdu Junktinė karalystė tampa net lyderė visame pasaulyje. Tai yra 30 milijardų svarų, kurie skirti būtent tų technologijų plėtoti ir jų naudojimai. 19 milijonų skirta inovacijoms. Ir siekiama išsaugoti žemės e, ūkio specialistų gebėjimus kurie reikalingi tame labai besikeičiančiame sektoriuje. Čia reikalingi e, specialistai, jų žinios, jų gebėjimai yra kuriami įvairiai centrai, bet jų kuriame vis mažiau, o reikėtume atnaujinti tą procesą, turiuomenė būtent žemės ūkio inžinerijos sritį ir ES turėtų prisidėti prie šio proceso, kad žemės ūkio sektorius turėtų būti patrauklesnis tiek moksliniams tyrimams, tiek technologijų plėtotojams. Mes turime pripažinti, kad e, e, teisinė aplinka turėtų būti pažangesnė ir draugiškesnė technologijų kūrėjams, mažinant įvairiausias kliūtis Ir aš pranešime kaip tik ir kviečiu komisiją pasinaudoti mokslinio konsultacijų mechanizmu ir pabrėžti mokslinių tyrimų ir e, rizikos požiūrio svarbą įvertinant tai, kas yra svarbu pastaruoju metu. E, tai ypač pasakytina, a, kalbant apie augalų apsaugos produktą ir e, pesticidų valdymo sistemą. Taigi, maisto sauga ir žemės ūkio e, sektoriaus vystimasis e, reikalauja, kad mes užmėgstume didesnį dialogą tarp e, gamintojų ir galutinių vartotojų. Ir taip užtikrintume maisto gamybą ir tvarę maisto gamybą. Taigi ilgalaikiai iššūkiai, kai kalbame apie žemės ūkio tvarumą, e, turėtų būti sprendžiami bendrai valstybių narių komisijos ir taip mes turėtume paremti tas technologijas inovacijas. Todėl nekantriai lauksiu jūsų komentarų ir taip pat pakeitimų, kurie būtų, turėtų būti pateikiami iki numatytos datos. Ačiū. Bardzo dziękuję. Ačiū. Daug narių paprašė žodžio. Siūlau kalbėti po vieną minutę. Molis Kotkato kalbės pirmoji, prašom. Vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Mes žalieji palaikome konkrečius e, technologijų tipus Ir manau, kad visada svarbu turėti tinkamą technologiją, būtent tokia, kuri dirbtų iš vien su gamta. Manome, kad e, iš tikrųjų reikia dirbti su ekosistemomis, jos turi didžiulį potencialą, kuris dažnai ignoruojamas. Ignoruojamas taip pat ir ponios Makintaja pranešime. Ir aš manau, kad dirbožėmio gebėjimas absorbuoti e, vandenį ir anglį turėtų būti akcentuojamas ir turime galvoti būtent apie dirbožėmį, nes nuo dirbožėmio priklauso produktivumas, apie ką e, kurį mini ponia Makintaja, kai dėl kapitalo ir technologijų mes turime dirbti iš vien su gamta ir išnaudoti tą kapitalą, kurį turi natūrali gamta, natūralus e, dirbožėmis turime galvoti apie tai, kaip e, ūkininkai galėtų sutaupyti lėšų ir atsispirti klimato kaitai. E, ūkininkai gali padaryti iš tikrųjų e, realių pokyčių, bet jie nesirems tais verslo principais, apie kuriuos kalbama pranešime kai dėl veisimo naujų technologijų mes tikrai jų nenorime ir nenorime naujų e, sutrumpinimų toms technologijoms. Tas sutrumpinimas jau egzistuoja, tai yra GMO. Mes e, jau turime biotehnologijų direktyvą. E, taip pat EFSA yra pateikusi savo rekomendacijas ir džiaugiuosi, kad akcentuojamas akcentuojami finansavimo mokslinio tyrimo prioritetai, bet manau, kad čia reikėtų daugiau dar įsigilinti į šios klausimus. Kalbant apie e, finansinę programą 5 ir finansinę programą 7, e, investicijų lygis gerokai pasikeitė. Atsiprašau, nežinojau, kiek laiko galiu kalbėti. Gal baigdama tik pasakysiu, kad kaip žalieji mes už mokslinį požiūrį e, į inovacijas, bet turime dirbti iš vien su gamta. Ačiū. Pani posėdė, ponad dvukrotnie. Beveik dvigubai viršijote laiką, tikiuosi, kad kiti nekartos tų pačių dalykų, kuriuos pasakėte jūs. Dabar ponas Flanagan. Ačiū, pabandysiu pakalbėti apie dvi sritis per minutę. E dalyje kalbama apie azoto trašų gamybą, kurios 50 procentų energijos panaudoja, kuris skirta žemės ūkio gamybai. Anksčiau e, parlamentaro buvo minėta apie tai, E, minėjo anksčiau, panas Nikolsonas kalbėjo apie anaerobinį virškinimą. Na, galima išspręsti daug problemų, atliekų problemą ir sukurti energiją. Jeigu tai nėra tvarumas, nežinau, kas yra tvarumas. Dėl kitos ryties - socialinė žiniasklaida ir žin, e, rinkodara. Tai yra technologijos, tai yra galimybė ir mažiems ūkininkams e, parduoti savo produktus pigiai galime tai daryti politikoje. Aš turiu savo menką produktą, be, jokio, be jokios reklamos galiu parduoti. Aš žinau, kad maži ūkininkai tai gali padaryti. Mano šalyje savo kainas e, ūkininkai skelbia Twitteryje, tai reikia panaudoti. Ir žmonės perka vietinius produktus, jie lankosi e, vietovose ir nusiperka viską o reklamuotis e, Instagrame, Twitteryje galima reklamuotis nemokamai. Ačiū. Dziękuję pani poseł Aguilera. Bardzo proszę. Ačiū, pana Aguilera. Vieną minutę. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš noriu padėkoti ir poniai Makintar už pranešimo projektą jis mums atrodo labai įdomus, aš su jas tikau dėl ne, ne vieno dalyko, nors kai kuriuose srityse mūsų nuomonės skiriasi. Tačiau svarbu šią problemą spręsti šiame komitete ir parengti pranešimą, kuris pabrėžtų technologijų naujovių poreikį. Turime investuoti į technologijas, į, į naujoves, turime taip remti, kad pagerintume ūkininkavimo rezultatus, tačiau visą tai yra susiję ir su tvarumu, su to, kaip mes šią savoką suprantame. Ko mes, mes negalime daryti ES, tai yra atsilikti vien dėl to, kad norime išlikti tvarus žemės ūkio srityje. Tai būtina pabrėžti technologijų naujovių poreikį. Yra aspektų pranešimo projekte, tai yra peržiūrėti e, augalų apsaugos produktų reguliavimo aplink, aplink, reguliavimo aplinką. Na, apie tai jau e, esame dirbę, atsiprašau, mano minutė baigėsi, negaliu daugiau nieko pasakyti, tačiau norėčiau paminėti, kad tai yra labai įdomu ir svarbu. Turime rimtai žiūrėti šios aspektus. Ir ne vien tik tai galvoti apie tvarumą, Visi. Labai trumpai. Aš ir tiek esu nustebęs, kad tik tai šiandien kalbame apie šį pranešimą. Panašia tema buvo renktas panašus pranešimas. Pamenu, kad mūsų frakcijose, su frakcija mes atkreipėme dėmesį į kitas sritis, kurios nebuvo apimtos, O dabar šie du pranešimai yra labai panašus, galvojant, kad technologijos gali spręsti mūsų problemas. Kai kas sako, kad žemės ūkis yra sprendimas kai kuriam šalims, po to kalbama, kodėlgi naudojame vis daugiau chemikalų Ir turime atrasti, kas veikia, kas ne, kodėl tiek mažai tyrinėjamas e, biologinis arba ekologinis žemės ūkis, nes ten galime išspręsti daug problemų. Tačiau pažvelkime, kaip paskirstyti mokslinio tyrimų pinigai. Ekologiniai tyrimai beveik nieko negauna. Dziękuję pani poseł Harens Garcia. Ačiū toliau, pana Harens Garcia. Ačiū. Noriu padėkoti pranešėjai už jos pastangas rengiant pranešimą, technologinės naujovinės, nu ir svarbios svariam ūkininkavimui, tačiau aš norėčiau tarti keletą žodžių apie augalų apsaugos produktus. Aš pateiksiu keletą pakeitimų. Šią prasme norėčiau paminėti problemas, su kuriomis susiduria e, tokių mažesnių kultūrų augintojai kur matome tokį primestą draudimą dėl leidimus gavančių, gal gavusių e, priemonių. Mūsų nuomonė, tos priemonės gali suvaidinti svarbu vaidmenį, tačiau kadangi jos neduoda didelio pelno, tai yra ignoruojamos mokslininko. Nenorime sudurti su tą pačią riziką kaip 2005 metais Mes tikėjomės, kad 15 metais jau čia bus daugiau mokslinio tyrimų. Todėl aš pateiksiu keletą pakeitimų šiai problemai spręsti. Ponas Santos, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš esu socialistų ir demokratų frakcijos e, šešėlinis pranešėjas Na, aš nesanėtėjau iš kito posėdžio, todėl man galbūt sunku sureaguoti. Ir aš nekalbėsiu dabar, nebūtų labai prasminga, geriau kiti tegul kalba. Labai ačiū, ponas Mazon. Oui, merci, monsieur le président. Ačiū, pirmininkė šiame pranešime vėl ta pati idėja, kaip ir Jan Vitemai pranešime, kurį, apie, kurį diskutavome sausio 8. Sprendimas nereiškia, kad mes turėtume vėl užkariauti tarptautinės rinkas. Tai yra mūsų ėjimas atbulomis. Man atrodo, kad čia slepiasi ketinimas sukurti pramoniai palankės sąlygas Todėl turime išlikti dėmesingai. Jeigu pramonė galėtų prisidėti prie žemės ūkio plėtros, tai neturėtų reikšti, kad e, turėtų būti koncentruojami ūkiai ir mažinamas e, ūkininkų skaičius. Nauda turėtų pasinaudoti ūkininkai, o ne pramonininkai, kurie turi visai kitų interesų. Todėl norėčiau įsiaiškinti, kaip jūs užtikrinsite, kad e, šis projektas neprieštarauja ūkininkų um, interesams, kurie ir taip jau dabar yra priklausomi nuo pramonės atstovų. Dziękuję, pan poseł Europę. Ačiū, panas Europė. Pieninkė, e, iš tikrųjų yra toks pasakymas, kad e, žmogus planuoja, prognozuoja, o Dievas juokiasi. Ir iš tikrųjų tie skaičiai ne visi labai, na, sakykime, taip atrodo, kad iš tikrųjų taip ir bus, kaip čia nai parašyta. Ir labai svarbus pranešimas, aš manau, kad jis turi savo labai stiprią ateitį, bet mes turim e, būti labai atsakingi ir atsargus. Visą tai, ką jau esam padarę, kokius darbus, mes neturim sudaryti galimybės e, jų atsisakyti, kartoti, juk, pavyzdžiui, genetiškai modifikuotus mes jau priėmėm sprendimus ir atskiros valstybės narės jau šis atsisakė naudojimo. Jau kalbame apie pašarų, sakykime, uždraudimą. Dabar vėl liktai sudarom intenciją eiti naujų kelių. Jeigu kalbam apie tvarų žemės ūkį, tai kur ekologinis žemės ūkis šitame pranešime kur tausojantį žemdirbystę šitame pranešime apie tai nieko nekalbama, kalbama apie tokius terminus kaip nelabai pavojingi pesticidai. Tai reiškia, tada reikia, kas tie yra nelabai pavojingi, kas yra pavojingi ir taip toliau. Čia daug yra neiškumų ir aš manau, kad reikia šitų pranešimų dar padirbėti, kad mes neusidarytumėm kelio savo darbo ateičiai, savo veiklą ateičiai. Ačiū. Pan posel Agnių. Ponas Agnių. Panas Kati, aš visiškai e, pritariu jūsų pastaboms apie konkretų augalų auginimą. Taip, e, iš tikrųjų, jeigu mes keičiame savokas, keičiame rizikos savoką, tai mes galiausiai iš tikrųjų turėsime vis mažiau veikliųjų medžiagų ir žinome, kokia rizika kils tada. Dar turime galvoti apie tai, kad e, žinios e, kompetencija yra eksportuojama į kitas šalis ir gauname mainais kultūras, e, kurios yra apdorotais tais produktais, kurie mums yra neleidžiami. Tai yra iš tikrųjų uh, neprotinga. Ir mm, noriu pasakyti, kad ūkininkai yra labai griežti vartotojai. Jie žino, kas naudinga galiausiai jų ūkiams. Ir šio požiūriu jie yra tikrai labai svarbus ekonomikai. Ir mm, yra tikrai ūkininkų, kurie e, yra drąsus naudoti naujas technologijas ir dar norėčiau, kad būtų įtraukta ekologinė, ekologinis ūkininkavimas. Ponas Andriu. Ačiū pirmininkė, ačiū ponė Makintarė už pranešimą. Labai trumpai. Man atrodo, panešėja dėmesį sutelkė į technologijas. Tačiau nelabai aišku, koks tai yra žemės ūkio modelis ir kokia gamyba yra skatinama technologijos ir įvairūs procesai turėtų prisidėti prie žemės ūkio pokyčių ir prisidėti prie tausio žemdirbystės. Reikėtų kalbėti apie tą tvarų ūkininkavimą ir įtraukiant agro žemdirbystės savokas. Tai yra tikslioji žemdirbystė. Tuo tarpu mes e, kol kas e, matome, kad dėmesys yra pramoniniam modeliui. Taigi pagal dabartinį modelį technologijos nebus panacėja ir neišspręs visų problemų. Ja, ich kann, ich kann es kurz machen. Ich glaub... Aš galėsiu labai trumpai pasisakyti. Manau, kad mūsų ekonomikos ištekliai, mūsų žemės ištekliai bei atsakingas vandens naudojimas yra tos rytis, kurios labai svarbios mūsų ateičiai. Žemės ūkija yra tiek daug dalykų, kuriuos galime pakeisti ir patobulinti tą mūsų naudojimą. Pone Makintaja, e, mano kolegoms pateikė labai panašią nuomonę, todėl e, galbūt būtų gerai pasidalinti savo nuomonėmis, rasti bendrų taškų ir judėti vieną kryptimi. Niderlanduose, Vacheninė, e, lankysis mūsų komiteto nariai ir būtų labai gerai, kad abu pranešėjai susitiktų ir nekartotų tų pačių minčių antrą kartą. Dėkoju pirmininkė, noriu padėkoti pranešėjai. Aš noriu priminti, kad stoja, tai yra parlamento mokslininkų taryba, taip pat turėtų prisidėti prie šių diskusijų. Dabar keletas pastabų. Buvo kalbėta apie mokslinius tyrimus. Daugelis valstybių sumažino e, moksliniams tyrimams skirtą finansavimą. Tai reikėtų pabrėžti. O taip pat ir žinių perdavimas Jungtinė karalystė irgi yra ta šalis, kuri mažina savo finansavimą, o tuo tarpu ūkininkai labai nori mokintis, nori e, naujų žinių, o turėtume tęsti tą procesą. Įsivaizduokite, kad kyla konfliktas tarp ideologijų, tačiau šiame pranešime svarbu kiti dalykai. Tai yra technologiniai sprendimai, kurie prisidėtų prie tvaro žemės ūkio Europos Sąjungoje. Tai turėtų būti konvenciniai metodai ir mes neturėtume panengti, kad yra trys būdai, kaip tai padaryti, todėl žemės ūkiu tikrai nuolat reikia naujų inovatyvių sprendimų, kad žemės ūkis auktų ir būtų tvarus ateityje. Ponas Braninas, ačiū pirmininkė. Džiugu, kad Makintaja pasakė, jog yra galimybė ir ne technologiniams sprendimams. Ypač e, tai pasakytume apie miškininkystę ir žemės ūkio sektorių. Stevenas Briksenas turi ūkį, kuriame aš lankiausi ir e, jisai valdo 20 akrų, 1000 e, akrų miškininkystės ūkį. Jis yra didžiausias Junktinėje karalystėje ir tikiuosi gauti iš jo naujos informacijos ir kokiai vaidmenį greitai nu, suvaidinti technologijos. Manau, kad technologijos turėtų tarnauti žemės ūkio, o ne žemės ūkis technologijams. Ačiū pirmininkė. Aš nenorėjau kalbėti nes maniau, kad šešėlinis pranešėjas galės įsakyti savo nuomonę, bet e, jisai manęs paprašė padėkoti ponė Makentai ir už puikų darbą ir už puikų bendradarbiavimą. E, žemės ūkis turi būti tvarus ir moksliniai tyrimai bei plėtra turėtų prisidėti prie e, to, kad žemės ūkis ir šios sektorius taptų patrauklesnis visiems. Ūkininkai turėtų gauti apčiopiamą naudą, ypač tose regionuose, kurie susiduria su sunkumais. ES teisės nuostatos neturėtų užkirsti kelio inovacijoms. Mums reikia kuo mažiau biurokratinių kliūčių ir manome, kad genetinė įvairovė turi būti apsaugota ateityje. Norime pabrėžti, kad tikslusis ūkininkavimas turėtų prisidėti prie tvaro žemės ūkio. Po Berlyno savaitės mes matėme, kokios yra naudingos šios technologijos ir gali būti naudingos daugeliui ūkių. E, jas taip pat gali prisitaikyti ir mažesniai ūkiai. Ponas Ja. Ačiū labai. Pirmininkė. Nemanau, kad mes čia galime diskutuoti apie mokslinės e, technologijas žemės ūkija, nesijant jų su naujų darbo vietų kūrimu. Daugam reikia tų technologinių inovacijų, tai nebejotina. Ir neturėtume skirti nei didelių ūkių, nei mažų ūkių. Organinis organinio ūkininkavimo ir konvencinio ūkininkavimo. Visiems reikia tų technologinių ir mokslinių inovacijų. Neturėtume supriešinti tų dalykų, klausdami, kamgi mes čia tarnaujame. Visiems jų reikia. Žinoma, aš nevažinėsiu traktoriumi, kuris pagamintas prieš 20 metų. Tai juk ir yra pozityvioji technologijų pažangos pusė. Kągi pasisakė visi norėjusiai. Kai dėl to, ką pasakė ponas Santos, mes turime galbūt šešėlinims pranešėjams suteikti daugiau laiko pasisakymams. Aš atsiprašau, kitą kartą taip ir elgsimės, nes iš tikrųjų, jeigu kažkas dirba frakcijos vardu, tai turėtų turėti galimybės pasisakyti pirmi ir kalbėti šiek tiek ilgiau. Atsiprašau jūsų. Ar norėtume dar pasakyti? Ne, ačiū pirmininkė, kad tai pasakėte. Ačiū. Ačiū. Komisijos atstovas Dimitru, trumpai, prašom. Thank you very much, Chairman. First of all, I would like also to thank the rapporteur to, for the initiative to have this discussion. Ačiū pranešėjai už galimybę aptarti šią labai svarbę žemės ūkiai temą. Aš e, išklausiau šios diskusijos ir lauksime tolesnio darbo rengiant pranešimą. Čia minimos kelios svarbios technikos, tiklusis ūkininkavimas, naujosios veisimo technologijos, jos įdomios, nes jos gali suvaidinti svarbu vaidmenį, kuriant naujus gamybos produktus, naujas paslaugas, ištikrinti darbo vietų kūrimą, augimą, ypač kaimo ekonomikoje. Tiek kaimo plėtros politika ir mokslinio tyrimų politika Horizontas 2020 remia naujoves, kuriant naujus produktus. Nes čia buvo minimas dėmesys e, mokslinio tyrimų svarbai e, ekologiniame ūkininkavime Horizontas 2020 e, antroje dalyje žemės ūkio finansavimui skirta, skirtoje srityje yra numatomas progresyvus finansavimas pagal programą priimtą praėjusiais metais 16-17 metams ir ekologinio ūkininkavimo finansavimas padidintas. E, tvarumas ir partnerystė yra tiltas tarp šių dviejų politikos. Jūs taip pat sakėte, kad ūkininkas turi teisę tiesiogiai dirbti su mokslininkais. Manau, kad kaimo plėtros politikoje e, ūkininkai gali tiesiogiai kontaktuoti su mokslininkais. Galiu informuoti, kad iš 118 kaimo plėtros programų 94 4 remia tokius veiksmus. Tikimės, kad virš 3000 bandomųjų projektų bus e, gyvendinta 24 valstybės narėse. Pranešime prašom kurti transeuropinius e, mokslo centrus. Mūsų dabartinė politika jau numato tokius centrus lankščiai pagal teminius tinklus. Jie sukuria paneuropinius tinklus, kad e, tinkamas žinios pasiektų sektorių tiesiogiai dėl e, žemės ūkio politikos horizontas 2020, tai galiu pasakyti, kad komisaras Hoganas e, rengia šią savaitę didelę konferenciją šią temą. Mes daug kalbėjome apie mokslinio tyrimų poreikius su sektoriumi. Daug kalbėsime per šią konferenciją. Turėtume pasiekti tam tikras išvadas dėl tolesnių poreikių ir tolesnio mokslinio tyrimų plėtojimo. Ir manau, kad dauguma klausimų ten, čia paminėti bus minimi ir konferencijoje šią savaitę. Lauksime gautinio pranešimo ir mielai teiksime techninius sprendimus, pasiūlymus dėl tvaraus kininkavimo ES ateityje. Pani posūs. Ačiū, ponė pranešėja. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie šių diskusijų. Manau, kad e, man tai tikrai padės, tai tikrai labai įdomu ir e, aš džiaugiuosi galėdama su visais jumis dirbti. Aš norėčiau galbūt akcentuoti tai, ką anksčiau sakiau. Mm, aš manau, kad technologijos turi būti vystimos visoms žemės ūkio rušims e, - tradiciniam, ekologiniam, mažam, dideliam. Neturime apsiriboti kažkuo konkrečiu, konkrečia rušimi. Mes tikrai galime turėti technologinius sprendimus ir ekologiniams ūkiams aš nematau priežasčių, kodėl taip e, negalėtų būti. Ir Yra tokių mašinų, kurios e, ravi, rauna pikdžiolės. Jos, aš įsivaizduoju, kad turėtų būti labai populiarios. Noriu padėkoti poniai Garsijai. Man tikrai būtų įdomu gauti mm, pakeitimų dėl mm, augalų apsaugos e, priemonių kai kurioms kultūrų rušims. Tai yra aktuali problema ir mano regionui. Dar viena kolegė kalbėjo apie saulės baterijas. Aš manau, kad tai taip pat būtų įdomu. Nenorime išradinėti dviračio iš naujo. Iš tikrųjų turime pasinaudoti tuo, kas yra daroma kitose srityse. Sutinku su ponu Egniu, kad turime iš tikrųjų pripažinti visų inovatyvių e, žemės ūkių vaidmenį ir Mm, lauksiu taip pat daugiau informacijos apie miškininkystės srityje dirbančių kolegų įnašą. Tiek kol kas, pirmininkė, ačiū. Ačiū. Gaila, kad e, nebuvo tų pikdžiolių rovimo priemonių. Kai aš buvau mažas, tada turėjau rankomis ravėti Pakeitimus prašom teikti iki 29 sausio. Dėkoju pranešiai, dėkoju visiems ir periname prie devinto darbo tvarkės punkto ES strategija dėl AIP regiono. Ulrike Müller yra pranešėja. Tai yra ketvirta ES makroregioninė strategija. Ir svarbu tai, kad šiam strategijoms neskiriamos naujos finansinės lėšos, nėra kūriamos naujos struktūros ir nauji teisės aktai. Remiamasi tik sinergija, tai yra tinkamų lėšų panaudojimu ir veiksmingų įvairių priemonių taikymu. Tai yra labai svarbu, siekiant suprasti būtent tokių makroregioninių programų specifiką. Bet manau, kad e, ponė pranešėja viską pati paaiškins. Prašom. Ja, Herr Vorsitzender, vielen herzlichen Dank. Ich möchte mich als erstes mal bei der Kommission bedanken. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti komisijai už tai, kad jį parengė strategiją ES Alpių regionui ir tai yra šio dokumento pagrindas. Džiaugiuosi tuo, nes jeigu suprasime, kad Alpių regionas Europos Sąjungoje apima 7 šalis, 18 milijonų žmonių gyvena Alpėse, ten yra 58 įvairūs regionai, taigi suprantame, kad Alpių regionas turi svarbų vaidmenį Europos Sąjungoje. Savo įžangoje sakėte, kad mums nereikia naujų finansinių priemonių, turime dirbti pagal esamą teisinį pagrindą. Nepaisant to, prieš pristatydamą savo klausimą norėčiau pasiūlyti, pasakyti, kad turime Interreg programas, kurios yra tarp valstybinio pobūdžio ir apima ir Alpių regioną ir, ir e, vietos regionų, rajonų, kurie dirba kratu, galbūt e, taip Panašią schemą galima taikyti būtų ir žemės ūkėje, kad galima būtų vykdyti projektus tarp valstybinių būdų. Albių regionas, e, kaip mes jį šiandien pažįstame, kaip tos, kurį mes mėgstame, negali būti įsivaizduojamas be, be žemdirbystės, miškininkystės, kur žmonės tūkstantmečius dirba sunkiamis klimato ir vietos sąlygomis mes turime suprasti tą jų tikrovę. Jų sunkus darbas mums leidžia išsaugoti kultūrinę įvairovę ekosistemas ir aukštos kokybės maisto produktus netiekti. Todėl savo svarstymuose mes turime nepamiršti tų dalykų. Ką reikia daryti ateityje, kad na, ateitis egzistuotų, o jaunimas liktų dirbti šiuose ekonomikos, ekonominėse regionuose. Turime išlaikyti jiems perspektyvą. Reikia žmonėms gyvenantiems e, tokiame ypatingame regione tam tikros politikos, įtraukiant politikus, vietos politikus, ūkininkus, o valstybės narės turi suvokti tuos didžiulius iššūkius, kuriuos reikia nugalėti tinkamai. Ir mano pasiūlyme žvelgiant iš žemės ūkio požiūrio taško, e, nes mes rengėme nuomonę regi komitetui. Taigi svarbu suprasti, kad amžių bėgėje žemės ūkio struktūros, kurios yra atsiradusios, turi išlikti tradicinės ūkininkavimo priemonės, e, gyvulių auginimas. Atitinkamai turime užtikrinti, kad nacionaliniai teisiniai pagrindai ir ES derinimas eita ranko rankon. Taip pat reikia paprastinti kompleksinio susijimo paramos taisyklės mažiems ūkininkams, ūkininkams kalnuotose vietovėse mums nerima keletą, kelia nerima vis didėjantis nenaudojamos žemės plotai, krūmynai, mums reikia naudingai panaudoti žemės plotus ir taip galėtume prisidėti prie rušių įvairiaus išlaikymo ir tinkamo vandens išteklių valdymo. E, vieno kurpaliaus taikymas neleidžia protingai panaudoti išteklius, o protingas viso to valdymas gali prisidėti prie atsinaujančios energijos e, ir kitų žaliavų e, tvaraus tiekimo. Man asmeniškai atrodo, kad žemės savininkų nusaibės teisės taip pat yra labai svarbu, ypač kai kalbame apie šeimos ūkius, nes reikia saugoti ir bio įvairovę, e, bio buveivės, buveinės, Alpių regionas yra ypač pažeidžiamas klimato kaitos prasme. Kalnų landšaftas reiškia, kad tam pasitaiko ir nuošliaužų, potvinių Todėl reikia imtis ir prevencinių priemonių. Reikia politikos žmonėms, kurie gyvena Alpių regione. Todėl reikia stengtis užtikrinti konkurencingą ūkininkavimą taip pat. Taip pat reikia užtikrinti ir žmonių judumą, skaitmeninę infrastruktūrą, energijos tiekimą, tačiau galiausiai Svarbiausia, kad socialinės struktūros galėtų būti gerinamos ir e, plėtojamas visoje teritorijoje. Tai yra labai išsamus e, pranešimas. Nenorėjau kalbėti labai ilgai, tačiau aš manau, kad tai yra mums proga aptarti, kaip visą tai dera su švietimo problemomis, moksliniais tyrimais, aplinkosauga, nes čia yra taip pat puikiai galimybė ir e, kaimo plėtros klausimams sprendžiant bendradauti su universitetais ir kitais ir e, siekti užtikrinti ekonominę ateitį jaunimui, kad jie galėtų gyventi tose vietovėse ir toliau. Taigi čia yra daug idėjų ir dabar lauksiu diskusijų su kolegomis ir mielai atkreipsiu dėmesį jūsų pasiūlymus, kad e, parengtume visapusišką mm, Žemės ūkio komiteto nuomonę. Labai ačiū. Turime keturis e, norinčius pasisakyti. Taip suprantu, mm, kad daugiau norinčių nebus. Jeigu taip, tai po pusantros minutės, ponas Nikolson. Ačiū, pirmininkė pono Dortman vardu pasisakau, jis yra šešėlinis pranešėjas ir negali šiandien dėja dalyvauti. Tai prašom nebausti manęs, aš tik pasiuntinys. Makroregioninės strategijos turi veiksmingai naudoti dabar esančius išteklius, sprendžiant regionų programas Ši strategija yra panaši į Dunojaus regionų strategiją ir kitas ES e, patvirtintas strategijas. Alpių regiono strategija paveiks apie 18 milijonų žmonių gyvenančių 42 regionuose, 7 valstybėse, iš kurių 5 yra ES valstybės narės ir 2 Lichtensteinas ir Šveicarija ne ES narės. Makroregioninė strategija Alpių regionui turi koordinuoti dabartinės ES lėšas, ypač pagal sanglaudos e, politiką, įgyvendinant projektus, sprendžiančius bendras problemas, tokias kaip aplinkosauga, investicija į konkurencingumą, inovacijos, miškininkystę vanduo, energetika, transportas ir taip toliau. Svarbiausia, mano nuomonė, yra tai, kad neturėtų būti skiriamas naujas, papildomas finansavimas pagal makroregioninę strategiją. Reikia koordinuoti dabar skirtas ES lėšas. Ačiū. Dziękuję panu Łazon. Oui, merci, président. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, pirmas pastebėjimas kaip parengti tokią bendrą strategiją, kai mūsų teritorijos yra tokios įvairios ir nevienodos. Ir Prancūzija, atrodo, yra rydienos laboratorija. Ne, čia yra nedidelių ūkių, kurie orientuoti į vietos ūkį. Tačiau tokiu būdu mes prisidame prie e, balanso regione. Plėtojamos darbo vietos, viskas vystosi. Tačiau sunku užtikrinti pajamas. Pajamos pastaruoju metu sumažėjo 28 procentais. Ir tokiu būdu bendra žemės ūkio politika skatina ūkių koncentraciją. Jeigu su, e, subsidijos bus mažinamos, tai kažin ar pasieksime teigiamų rezultatų. Tik tai padidės priklausomybė, o to nesiekia mūsų ūkininkai, nes Alpių regiono ūkininkai kaip tik ir kovoja su tuo, kad jų pagaminti produktai sunkiai realizuojami dėl didesnės savikainos. Ir taip sunkiau patenka į rinką ir gaunama, žinoma, mažiau pajamų. Mano klausimas, ką jūs darysite, kad įsaugotume E, Alpių regiono žemės ūkio ypatumus ir apsaugotume tą regioną. Dėkuoju. Dėkuoju, pani posio Aguilera. Dėkuoju toliau posio Aguilera. Dėkuoju pirmininkė. Atrodo, kad diskusijos labai įdomios labai nebloga iniciatyva skirta Alpių regionui, tačiau labai norėtųsi, kad išriškėtų kokią no viziją, kaip, kokiu būdu bus kalbama apie tą regioną. Tai nėra vien tik tai žemės ūkio problema, yra ir kitos rytis. Tai yra ekonomikos politika, turizmas. Žvelgime į esančius sunkumus, pavyzdžiui, transportas, socialinės paslaugos. Na, tie visi, tos visos bazinės e, žmonėms reikalingos paslaugos. Ir mes kol kas dėmesį sutelkia tik į specifinius regionus, o čia stokojama ne lėšų, bet e, dažnai tie, tos lėšos e, netinkamai panaudojamos, nes tai yra dažnai kalnotos vietovės ir e, žmonės iš jų nesikraustys, jų nepaliks, jeigu žinos, kad gali užsitikrinti išteklių pragyvenimui. Žinome, kad Danta paruošė pranešimą apie tuos kalnų regionus. Ir mano manimu reikia tokio platesnio požiūrio, visą apimančio požiūrio į šiuos regionus, nes kalbame apie 8 milijonus gyventojų gyvenančius e, šiuose vietovose. Todėl būtų labai įdomu išsiaiškinti, kokį poveikį turėtų pastaroji strategija šiam regionui. Ačiū pirmininkė ir ačiū Mülleriui už parengtą pranešimą. Aš jį galėčiau tikrai vienareikšmiškai paremti. Tikrai ūkininkai tose regionuose dirba jau ilgus amžius sunkiausiomis sąlygomis Žinome, kaip jie panaudoja nedirbamą žemę sudėtingomis sąlygomis kalnuose. Šiaip piliečiai keliauja į kalnus atostogų ir sunkiai žino, kaip, kiek daug triūso įdėta, kad būtų išsaugotas gražus kraštovaizdis, žinoma, žemės ūkio reformoje kalnuoti regionai su savo specifinėmis problemomis e, nėra kažkaip išryškinami. Turėtume užkirsti kelią ūkių uždarimui kalnuotose vietovose, kad neiškiltų grėsmė jiems nutraukti savo veiklą. Nes e, pietų Tirolyje yra specifinės problemos, kurias reikia spręsti, nes jeigu tos problemos nebus įspręstos, ūkininkai tiesiog apleis dirbama žemės ir užsims kitą veiklą. Dėkoju. Dabar žodį suteiksime Dimitriui. Jeigu jūs galėtumėte kalbėti labai trumpai, tai būčiau labai dėkingas. Ačiū. Kaip žinote, mikroregioninė strategija, kuri patvirtino komisija, suteikė tam tikrą teisinį pagrindą vykdyti mūsų strategiją. BŽUP kaip bendras projektas numato įvairius įrankius paremti Alpių regiono tvarų vystimasi. Ir tvarus vystimasis patenka į regiono plėtros projektus ir Tai patenka taip pat į naujo finansinio laikotarpio iki 20 metų sutaikymo sritį. Tai apima ir įvairias rytis, ir komunikacijas, infrastruktūrą, ir Alpių regiono strategija taip pat dubliuojasi su kaimo plėtros pro projektais. Padengiame visas penkias valstybės Alpių regione. Europos socialiniai fondai taip pat prisideda prie finansavimo, todėl siekiant, kad būtų gautas finansavimas įvairių ES fondų, reikalingas nacionalinių strategijų patvirtinimas. Tai yra partnerystės susitarimai, kurie numatytų taip pat ir kiekvienos valstybės indėlį. Kaimo plėtros programų patvirtinimas kaimo regionams yra tas pagrindas, kuris prisidėtų prie nacionalinių institucijų prisidėjimo prie proceso. Dėl tos priežasties 14-20 metų laikotarpiui reikalingas nuoseklus finansavimas, kad programos, strategijos ir veiksmų, veiksmai prisidėtų prie Europos socialinio fondo išmokų. Valstybės narės turi m, mm, rasti atsaką, strateginį atsaką, kaip plėtoti kaimo e, teritorijas. Ir dabar buvo nustatyti tam tikri koordinavimo veiksmai tarp e, socialinio fondo, kaimo plėtros fondo išmokų ir ypač kalbant apie kaimo regionus, pastebėta, kad e, yra atsižvelgiama į infrastruktūrų, kelių, kelių tiesimo ar vietos paslaugų teikimo aspektus. Todėl mes galime atliepti specifiniams poreikiams, ypač konkretiems regionams. Žinių perdavimas, jaunų ūkininkų rėmimas, bendarbiavimo e, susitarimai su mokslininkais, taip pat e, vietos rinkos e, gamybos rėmimas yra vieni iš tų instrumentų. Vietos subjektai gali prisidėti prie ūkininkų bei bendruomenės rėmimo bei plėtros. Yra lyder programa. Tai yra integruotas teritorijos e, vystimo instrumentas, kuris prisideda prie regiono plėtros. Lyder programos įgyvendinimas gali prisidėti prie teritorinės sanglaudos ir prisidėti taip pat prie regiono e, ilgalaikės plėtros. Tai gali būti geras instrumentas taip pat stiprinant bendruomenių gyvenimą. Tai yra veiksmingas koordinavimo įrankis, prisidedantis taip pat prie ESF fondų. Kaimo plėtros projektai, kuriuos parengė valstybės narės, apimantis kelias valstybės, bet ir trečiasias šalis ir yra, irgi yra remtini pavyzdžiai. Yra nemažai konkrečių projektų, kurie plėtojami būtent šiam regionui. Taigi labai lauksiu, kad strategija būtų įgyvendinama veiksmingai. Dziękuję, pani poseł. Krótko. Gut, kurz, vielen herzlichen Dank für die Ačiū dabar, pane pranešėja. Ačiū už daugelį pasiūlymų ir lauksiu tolesnio darbo. Žinių perdavimas tarp šalių yra ypač svarbus man dalykas, kad galėtume pasimokyti vieni iš kitų. Nežinau iš tiesų, kaip galima būtų tikslingai suorganizuoti programas, kad jas eitų tarp sienų, kaip e, sulaukti paramos tarp Europos valstybių ir ne Europos Sąjungos šalių, ypač kai kalbama apie geografinės nuorodas, produktų ženklinimą pagamintų kalnų vietovėse. Kalbant apie mano regioną, tai mes patys išlaikome šimtų procentų pieno srityje. ir manau, kad visi tinkamai besitvarkantis gali pasiekti to paties. Taip pat e, puikiai interneto prekyba leidžia mums eksportuoti mūsų produktus, pavyzdžiui, sūrį į užsienį. Galime tokias idėjas aptarti kartu. Aš manau, kad yra didelė, daug erdvės bendradarbiavimai. E, noriu priminti kolegoms, kar, kalbėsime 14-15 kovo, turėsime daugiau laiko diskusijai. Nepamirškime, kad makroregioninė strategija yra e, sąjungos programų sritis. Ir turime siekti apsaugoti žemės ūkio interesus. Žemės ūkio, kuri, kuris e, yra atsidūręs ypatingai sudėtingose sąlygose. Dar kartą visiems dėkoju, dėkoju pranešėjai. Toliau dešimtasis klausimas. Ir man malonu susitikti dar kartą su generaliniu direktoriaus pavaduotoju Johnu Clarku. Kaip pamenate, praėjusiu metu pabaigoje susitikome su ponu Clarku ir kalbėjomės apie prekybos darybas. Tai yra pono direktoriaus darbo sritis. Dabar kalbėsime apie geografinės nuorodas kurios ES turi išimtinę reikšmę. Tačiau sunku pasaulinėje aplinkoje jas apsaugoja. Ir tai rodo įvairios darybos ir transatlantinės partnerystės darybos. Dėkojame direktoriui už sutikimą atvykti pas mus ir dabar jums žodis prašau. Well, thank, thank you very much. Ačiū pirmininkė. Aš esu John Clark, generalinio direktoriaus e, pavaduotojo pareigai einantis e, žmogus ir trumpai pristatysiu Jums tarptautinę geografinių nuorodų dimensiją. Manau, kad ši tema labai artima daugeliu šioje salėje. Pirmiausia, reikėtų priminti mums, kas yra geografinė nuoroda. Pirmiausia, tai yra pripažinta nusavybė atitinkantį patentą, prekės ženklą, autorinę e, nusavybę. Panas e, Hoganas tik vadina kaimo kultūrinę nusavybę. E, svarbiausia, kad tai kalbama apie produktą, kuris gaminamas konkrečioje zonoje, naudojant konkrečią technologiją ir tas pavadinimas yra susijęs su tos geografinės zonos produkto kokybę. Ir čia yra priežastinis ryšys tarp produkto ir e, tos vietos, kuris pagamintos. Ir tai yra tos nusavybės e, esmė. Geografinės nuorodos komercinė prasme labai svarbios Europos Sąjungai. Mes nesame didžiausias, esame didžiausias e, maisto importuotojas ir didžiausias eksportuotojas. Iš dalies taip yra dėl E, sėkmingų žemės ūkio reformų ir to, kad mūsų žemės ūkis labiau orientuotas į e, eksportą. Mūsų maistas yra konkurencingesnis dabar negu anksčiau. Turime prekybos perviršį e, žemės ūkio ir maisto srityje, maždaug sudaro 18 milijardų eurų, o eksportas augo 6 procentais praėjusiais metais. Geografinės nuorodos yra labai svarbios to eksporto dalis, daly, dalyje. Ir mes paskaičiavome, kad e, e, geografinių e, nuorodų eksporto prasme praėjusiais metais mes e, eksportavo 15 milijardų eurų vertės produktų, nepaisant netgi Rusijos e, draudimo, importo draudimo. Kadangi grafinės nuorodas simbolizuoja aukštą maisto produktų ir e, gėrimų kokybę, tai turi papildomą e, poveikį eksportą į kitas rinkas. Ir dėl laisvos prekybos susitarimų mes siekiame, privalome daryti nuolaidų žemės ūkio ir maisto srityje. Mums reikia apsaugos e, partnerių rinkose, kad apskritai balansas būtų geresnis. Norėčiau dar paaiškinti, kodėl geografinės nuorodos yra tokios svarbios mūsų žemės ūkio ekonomikai, prekybai ir darbo vietoms. Pirmiausia, reikia atminti, kad geografinės nuorodos nėra vos kelių ES valstybių narių e, dalykas. Gyvendintus e, bendrą režimą 10-ame dešimtmetį e, daug šalių nusprendė siekti geografinių nuorodų ir kiekviena valstybė narė dabar turi, saugo ir plėtoja geografinės nuorodas. Čia nėra tik tai šampanas, škotiškas viskis ar prošiuto e, kumpis. Tačiau ir Vokietijos, Latvijos, Danijos, Maltos e, e, nuorodų yra. Turime iš viso apie 3000 geografinių nuorodų kol kas. Jos taip pat turi pridėtinę vertę. Žemės ūkio stiprybė yra ne tiek tiekiant bazinius, bazinės žalivas, bet eksportuoti aukštesnės pridėtinės vertės produktus, o vartotojai užsienio rinkose tikrai mėgsta Europos, europietišką maistą ir gėrimus dėl reputacijos. Kas kalbėjo apie Bilo Sako e, apsilankymą šiame komitete iš e, kongreso narį. Vartotojai labai mielai moka papildomai už aukštos kokybės gaminį. Tipiškai jis kainuoja e, du kartus daugiau negu negeografinės nuorodos produktas. Toliau, geografinės nuorodos e, padeda išsaugoti MVI ir kooperatyvus, kooperatyvus ir kadangi e, tam reikia produktui pagaminti daug darbo, tai išlaikomas darbo e, e, vietas. Pavyzdžiui, parmezano sūriui vienas kooperatyvas e, gaminti e, parmezano sūrį e, gaminti tame regione, parmidžiano, dirba 15 tūkstančių žmonių. Taigi šios, šie produktai iš tikrųjų prisideda prie vietos ekonomikos. Atsiprašau, mano vienas mikrofonas išjunginėja, turbūt prekybos partneriai mano bando užkimšti burną. Toliau mūsų, dėl ko mes daromės. Iš esmės mes norime geriau, geresnės apsaugos e, mūsų geografinėms nuorodams, kaip ir visų nusaibės teisų atžvilgių. Tos teisės dažnai pažeidžiamos. Čia ekrane matome pavyzdžių, pavyzdžiui, feta sūris iš Australijos apsimetantis graikiškų sūrių, panaudojant graikiškas raides ir panašiai. Prošiuto kumpis pateikiamas kaip itališkas bendrovės pavadinimas su e, itališka vėliava ir toliau dažano slyvos, e, kurios turėtų būti iš konjako regiono, tačiau jos nėra iš e, Prancūzijos, tačiau e, žuvintos Kalifornijoje pardavinėjamos Japonijoje. Taigi tai klaidina vartotojus, pakerta mūsų produktų autoritetą, reputaciją ir daro komercinę žalą mūsų gamintojams. Toliau daugiau pavyzdžių. Ir produktų, kurie primena pavadinimus mūsų, pavyzdžiui, Bordo arba Gotroti. Dvi etiketės čia ekrane. Tačiau tiesiog taip siekiama pasinaudoti europietiškais pavadinimais E, tačiau iš esmės tai daro reputacijai žalą, nes šie produktai, kuriuos matome, yra tikrai prastos kokybės, kuomet jie, o, o, jie siejami su europiečiais produktais. Taigi, ką mes siekiame tarptautinėse darybose dėl prekybos? Iš esmės keturis dalykus. Pirmiausia, užtikrinti aukšto lygio apsaugą mūsų partnerių rinkose, bent jau pagal 20 trečiąjį PPO TRIPS sustarimą straipsnį. Antra, mes siekime administracinio įgyvendinimo partnerių vyriausybių pusėje, nes jeigu mūsų gamintojai turėtų bilinėtis Amerikos teismuose, kad apsaugotų savo pavadinimus, tai tai būtų labai brangu. Tai kainuotų šimtus tūkstančių eurų, kad būtų galima apsaugoti savo nusavybės teisę į geografinę nuorodą, o MVI dažnai neturi išteklių tai daryti. Trečiasis mūsų darybų tikslas yra siekti koegzistavimo tarp mūsų geografinių nuorodų ir esamų prekės ženklų. Tai yra toks režimas, kurį leidžia ir PPO trips sustarimas. Ir ketvirta, siekiame e, svarbiausius, svarbiausias geografinės nuorodas apsaugoti tiesiogiai. Daugia šalia prasme mes siekiame daugiau apsaugos PPO rėmose, tai yra dovas raundo darbo tvarkėje, tačiau pažanga maža. Ir Nairobijoje ministrų susitikime nebuvo pasiekta pažangos. Tačiau turime dar vieną strėlę, tai yra Lisabonos konvencija, dėl kurios dėrėjomės praėjusiais metais. Tai yra šiolaikinis daugišalės sustarimas, per kurį nariai gali registruoti ir apsaugoti geografinę nuorodą pagal šį susitarimą. Taip pat turime e, didelę dėrybų, dvišalių dėrybų darbo atvarkę. Šiame žemėlapyje matome, matome, kokios dėrybos vyksta dėl vyno ir e, stiprių gėrimą, naujasis pasaulis čia visas matomas Kanada, Amerika, Australija. Antra, Čia yra pažymėtos ir atšalis, su kuriamis deramės plačiau dėl geografinių nuorodų apsaugos per, per, per laisvos prekybos sutartis Kanada, Kolumbija, Peru, taip pat dar Šveicarija, Marokas ir Ukraina. Trečia, geografinės nuorodos yra tema mūsų vykstančiose dėrybose. Čia norėčiau pabrėžti Vietnamą, kur baigtos ką tik darybos ir užtikrina apsauga 150 e, svarbiausių Europos pavadinimų. Japonija, aišku, bus labai svarbi e, e, šalis ateityje. Indija, Merkosūras, Kinija ateityje. Na, o TTIP pakalbėsiu šiek tiek netrukus. Ateityje taip pat mes kalbėsime apie Australiją, Naują Zelandiją, Meksiką ir Čilę. Čia geografinės nuorodos bus labai svarbios, nes e, kai kuriuose, kai kuriuos atžvilgiais tai vienintelė mums nauda žemės ūkio srityje. Ir pagaliau, pirmininkė, norėčiau pakomentuoti transatlantinės partnerystės darybas, kur geografinės nuorodos yra labai sudėtinga tema. E, šioje sutartyje mes siekiame didelės aukšto lygio apsaugos, ypač mūsų maisto produktams. Siekiame vyriausybės lygio apsaugos mūsų pavadinimams, e, dėl to, kad sunku bilinėtis ir brangu bilinėtis Amerikoje, dėl to, kad būtų draudžiama mūsų vėliavas naudoti ir pavadinimus e, ir reikia dėrėtis dėl tam tikrų specifinių sprendimų, kai pavadinimai kontra, e, na, konfliktuoja su egzistuojančiais e, nuo seno amerikiečių produktų atžvilgių. Ir taip pat reikia dėrėtis dėl to, kad kai kurie pavadinimai, kurie naudojami iki šiol, šampanas, porto, kijanti, e, tokai pamažu e, būtų e, išstumiami išnaudojimo, tai yra, kai tie produktai naudojami Amerikos gamintojų. Ir reikia dėrėtis dabar dėl to. Ir mes, ko mes nenorime, tai svarbu pabrėžti, nes yra daug propagandos žiniasklaidoje apie TTIP tai, ir geografinės nuorodas. Mes nenorime reikalauti pakeisti amerikiečių sistemą ar primesti savo režimą jungtinėms valstijams. Mes norime ir monopolizuoti ir užkovoti kažkokias tai zonas, kažkokius pavadinimus. Mes norime apsaugoti, apsaugoti tos pavadinimus, kurie yra saugomi. Ne, nenorime saugoti tų pavadinimų, kurie nėra saugomi Europos Sąjungoje, pavyzdžiui, Kamemberas, Šarys ar panašiai. Vienas iš ironiškų dalykų šiuose darybose yra tai, kad nors JAV e, priešinasi dėsniai apsaugai. E, JAV sustarime su Koreja numatė, pavyzdžiui, apsaugą savo geografiniams nuorodams, e, pavyzdžiui, Teneso viskiai, nors jie tai vadina ne geografinės nuorodomis, o išskirtiniais produktais. Na, gerai, kad JAV pripažįsta, kad geografinės nuorodos turės būti rezultato dalis, nes kitaip e, būtų sudėtinga tai patvirtinti ir Europos parlamente. Kaip sakiau anksčiau, Reikia tam tikros geografinių nuorodų apsaugos šioje sutartyje, kad kompensuotume tam tikras nuolaidas žemės ūkio produktų atžvilgių. Kol kas JAV priešinasi mūsų pozicijai, jie nenori rimtai dėrėtis dėl geografinių nuorodų ir netgi siūlo mums sumažinti mūsų taikomą apsaugą ES rinkoje. O tai, aišku, nėra galimas kelias. Taigi dar laukia mūsų tolimas kelias darybose su JAV, tačiau mums reikia siekti subalansuotą sustarimą ir perinant dabar į tą vidutinį, vidutinį etapą darybose reikia pasistumėti darybose dėl geografinių nuorodų, taip pat ir neatsilikti nuo viso proceso ir aš tikiuosi, kad šis komitetas ir toliau rems e, ambicingus rezultatus, šiose darybose ir kitose darybose, kai kalbam apie geografinės nuorodas, nes kitaip susitarimą sunku būtų pasiekti. Aš e, atsiprašau pirminkė, jeigu per ilgai kalbėjau ir mes dabar mielai atsakysime į jūsų klausimus. Nepriklausiu pan. Neviršijote laiko ir ne mes išjunginėjo mikrofoną, nežinau, kas to užsiemė. Kągi, gerbėmėjai Septyni ar aštuoni nariai paprašė žodžio, taip suprantu, kad daugiau nebus, taigi pusantros minutės, nedaugiau, nes direktorius dar turės atsakyti pusantros minutės ir nesekundės daugiau. Prašom, pirmiausia, ponė Štairo. Ačiū pirmininkė ir ačiū komisijai už tai, kad paaiškino klausimo esmę, kai dėl TTIP susitarimo. Uh, Aišku, jeigu nebus atsižvelgta į mūsų Europos reikalavimus, tai aš asmeniškai balsuosiu prieš, kai dėl um, kai kurių produktų pavadinimų, parmos kumpio, pavyzdžiui, aš tiesą sakant siunčiau jums raštu klausimą. Mums buvo pasakyta, mm, kad jis gaminamas iš keulių, kurios yra ne iš to regiono. Aš bendravau su vartotojų organizacijomis, buvau ir televizijos programoje. Tos keulės iš Niderlandų. Klausimas toks. Ir dar klausimas, kaip dėl kontrolės, kaip dėl tikrinimo, ar dabar galėtumėte atsakyti? Vartotojai turi teisę žinoti, kas vyksta, ypač jeigu jie moka daugiau pinigų iš kažkokį um, produktą. Daugiau e, parlamento narių paprašė žodžio, taigi po vieną minutę tik tai prašom nuo šiol paladės. Ačiū pirmininkė. Man ką tik e, kažkas atsiuntė pranešimas spaudai, kur e, kalbama apie tai, kad e, žemės ūkio eksportas gerokai išaugo pernai 8,9 milijardo eurų. Toks buvo eksportas šių produktų turinčių geografinę nuorodą. Ir tai buvo įmanoma tik dėl to, kad šie produktai turi tą geografinę nuorodą. Taigi štai kokios reikšmės tai yra klausimas, ypač TTIP kontekste ir kolega iš Vokietijos parlamento domisi šią sritimį ir jis sako, kad būtų gerai, jeigu nacionalinė vėliava būtų atspausdinta kiekvieno produkto pakuotėje, nes tada m, mm, būtų aišku, iš kur jie yra. Ir mm, anksčiau yra buvę iš tikrųjų neteisingų uh, um, sprendimų. Mes turime saugoti tos prekės ženklus, ženklus ir geografinės nuorodas. Pane Rans Garcia, ačiū pirmininkė, ačiū ponas Clark. Turiu Jums porą konkrečių klausimų. Pirmiausia, 2006 susitarimas su JAV reiškia, kad um, Buvo susitarta dėl 17 geografinių nuorodų Malaga, Porto, bet nebuvo tinkamų gyvendinimo nuostatų. Ar ES reikalaus, kad visų taisyklių būtų tinkamai laikomasi? Pirmiausia, tų taisyklių ar to, kas buvo sutarta 2006-aisiais, kai dėl geografinių nuorodų, ar čia bus kažkokių raudonų linijų, tai yra atitims susitarimas nebus pasirašytas jeigu nebus sustarimo dėl to. Toliau ponas Jaun. Ačiū pirmininkė, aš turiu porą trumpų klausimų. Pirmiausia, visiškai pritarčiau kolegijai, kuri sakė, kad reikėtų e, žymėti vėliavą kilmės šalį. turono kumpis, e, kiti produktai. Aišku, tos keulės, kurios naudojamos šių produktų gamybai, gali būti auginamos e, bet kur, bet turi būti užtikrintas skaidrumas. Jis yra labai svarbus, kalbant apie geografinės nuorodas. Jeigu būtų nurodoma pagaminta ES, pagaminta JAV, Kaip Jūs įsivaizduojate konkretų sprendimą? Geografinės nuorodos yra labai svarbios, bet kokios pasiekmes susitarimo dėl geografinių nuorodų TTIP susitarimui. Pone Vatie, ačiū pirmininkė. Mano klausimas būtų toks. Kroatija pateikė jau 18 prašymų, iš jų tik 7 buvo patvirtinti ir pakenti, patenkinti, kai kurios paraiškos yra probleminės, nes buvo pareikšta kontrargumentų, bet jūs sakėte, kad turi būti ryšys tarp produkto pavadinimo ir tos geografinės vietos, kur produktas gaminamas. Tai galbūt prieštaravimai teikiami paraiškoms galėtų būti pateikti greičiau, kad nereiktų taip ilgai laukti. Mm, pavyzdžiui, jeigu aišku yra, kur pagamintas tam tikras produktas, tai turėtų būti atsakymas gaunamas greičiau. Ačiū, pirmininkė. Prisijungiu prie ponios Gasijos užduoto klausimo dėl 17 pusiau generinių produktų. O taip pat norėčiau e, padėkoti už jūsų aiškę kalbą. Jūs kalbėjote, kad e, dabar e, dėrybos su JAV įsibėgėjo. Keista, bet buvo pasiekta pažangos dėl įvairių klausimų, todėl Noriu išsiaiškinti, ar dėrybų strategija nereiškia, kad ES nusileis dėl tam tikrų geografinių nuorodų kitų dalykų sąskaita. Ir kitas dalykas, mm, jūs sakote, kad reikia dabar e, pajudėti iš to mirties taško. Bet ar darybos apskritai nenutrūks, jeigu nebus imtasi kokių konkrečių veiksmų. Komisija iš tiesų vaikšto po minų lauką, nes jūs minėjote apie čia dar sūrį, bet kaip pačia šį sūrį, kuris turi panašų pavadinimą, kuris irgi galbūt pretenduoja į geografinę nuorodą. Tai irgi yra pieno produktas. Taip pat yra ir visa eilė kitų produktų, kurie galėtų patekti geografinės nuordus, bet tai iš tiesų tai yra tik tai receptai. Bet yra ir teritorijos, kurios susijusios su tais produktais. Tokius dalykus turėtų spręsti valstybės narės ir nemanau, kad jūs čia turite kokią nors kompetenciją. Ponas Flanagan. Ačiū. Jūs kalbėjote keletą kartų TTIP susitarimą ir e, gandus. Kodėl yra tie gandai? Todėl, kad trūksta informacijos ir atsiranda ta gandų sklaida. Galbūt galėtumėte mums pateikti detalių ir faktų ir apie minėtą eksportą Ir aš, kaip airijos atstovas, noriu pakalbėti apie alaus eksportą. Dėkuoju toliau Aguilera. Dėkuoju pirmininkė. Aš noriu padėkoti generaliniam direktoriui ir pati užduoti jam klausimą. saugomos geografinės nuorodos Europoje veikia, sistema pasiteisina. Plenarnėje sesijoje mes patvirtinome net ataskaitą teigiančią, kad mes šiuo modeliu galėtume pasinaudoti ir kitur, ne maisto produktų sektorija. Komisija apie tai turėtų pamastyti. O dabar mano klausimas, jeigu aš teisingai tai supratau, man atrodo, jūs kalbėjote apie tai, kad siekiate apsaugos pagal PPO ir bandote išvelgti pažangos tame dėrybų procese. Ir per PPO jūs siekiate būtent geografinių nuorodų apsaugos. Panašius klausimus uždavė ir keli mano kolegos. Panas Zerand kalbėjo, ar geografinės nuorodos gali tapti tą raudonąją liniją. Galbūt ta raudonoji linija bus komisijai, bet ne mums. Ponas Nikolson. Dėkoju pirmininkė, aš noriu padėkoti ponui Clark už nuseklų pristatymą. Mes dabar geriau suvokime problemą. Dėkui už tai. Nesenai lankiausi JAV Ir tai mano klausim, kilo klausimas toks, kaip mes galėtume apsaugoti tas geografinės nuorodas, atremdami JAF argumentus, kurie pasiremia priekybos ženklo argumentu. Ar galime kalbėti apie kažkokį šių dviejų dalykų suderinamumą? Aš esu iš regiono kuriame kyla abejonių dėl tų geografinių nuorodų ir aš norėčiau įsiaiškinti, kaipgi vis dėlto vyksta konkrečiai tos dėrybos su JAV. Dėkoju pirmininkė labai trumpai dėl TTIP susitarimo. Jeigu mums pavyks apsaugoti geografinės nuorodas iš 3028 šiandien egzistuojančių, tai tuomet kokiu būdu jos būtų apsaugotos ir kokiais būtų remiamasi kriterijais, apsaugos kriterijais, ką saugom, ko nesaugom. Ačiū, bet ar mes e, šiek tiek neperlinkėme Suprantu, kad visi savo produktus mes mylime ir gerbėme, bet prekybos ženklas reiškia kokybę. Bet jeigu nežiūrėtume į ženklą ir vertintume tos produktus tik pagal skonį, ar tikrai atpažintume skirtumą? Ar tai turėtų kažkokį poveikį eksportui, ar jį ribotų? Aš e, suprantu, kad e, čia galbūt e, mano nuomonė išsiskiria iš kitų, bet vis dėlto. Na ir turiu pasakyti, kad trūksta mums dar informacijos šio klausimu ir reikės grįžti prie šių diskusijų ir komitete, ir kitur. Thank you, thank you, Chairman, and thank you all. Ačiū pirmininkė, Lenkiška degtinė iš tikrųjų yra viena sėkmingiausių geografinių nuorodų. Pabandysiu atsakyti į daugumą ir visus klausimus. Daugelis iš jūsų pritarėte, kad geografinės nuorodos yra svarbios prekybos sustarimams, nes jos atstovauja didelę dalį mūsų eksperto ir eksporto potencialo, eksporto žemės ūkio produktais. Tai yra sėkmės istorija Europos žemės ūkio produktams. Kuo didesnė bus apsauga visame pasaulyje, Kinijoje, Japonijoje, JAV, tuo geriau bus Europos maisto ir gėrimo eksportui. Parmos sūris, e, kumpis buvo paminėtas. Buvo klausima, ar parmos kumpis gali būti gaminamas iš keulių užaugintų ne regione? Atsakymas ne. Keulės turi būti gimusios ir užaugintos, maitintos gilėmis ir paskerstos tik tai specifiniuose regionuose. Nepaisant to, kokios bebūtų, e, kokie bebūtų gandai, kad jos e, importuojamos iš kažkur kitur suitalinamos kažkaip, kaip parmos keulės. Kai kas klausė apie tai semigenerinius vinus JAV. Pane Garcia apie tai kalbėjo. ES ir JAV vyno sustarime sutarta, kad dėrėsime antrajame etape, kad pamažu būtų panaikinti tie JAV pavadinimai, JAV dar to nepadarė. Kol kas neturime svertų, kad prarasime vykdyti tą sprendimą ir transatlantinės partnerystės sustarimas yra geriausia vieta siekti, kad 17 semigenerinių pavadinimų būtų pamažu panaikinta. Ponas Jaras klausė, ar galime, jeigu teisingai supratau, ar galima pataisyti kilmės taisyklės ir e, suderinti jas su geografinės nuorodomis. Na, kilmės taisyklės taikomas visiems produktams. Aišku, mes, mūsų darybos su JAV buvo sudėtingos dėl geografinės kilmės, o geografinės nuorodos yra atskira priemonė susijusi su intelektualinė nusavybė. Aišku, kad geografinių nuorodų produktas turės ir kilmės nuoroda. Tačiau geografinės nuorodos konceptualiai yra skirtingos, skirtingas dalykas. Du vicepirmininkai uždavė klausimą apie tai, ar geografinės nuorodos yra ta riba TTIP daryboms, ar tai būtų žemės ūkio sritis, bent jau sudarant dėl žemės ūkio dalies, ar apskritai. Sunku pasakyti kol kas. Aišku, yra tai, kad mūsų įgaliojimai iš tai, gauti iš tarybos aiškiai sako, kad geografinės nuorodos turi būti TTIP dalis. Ką aš esu girdėjęs iš parlamento, tai taip pat rodo, kad būtų sunku įsivaizduoti kažkokį TTIP teigiamą rezultatą be geografinių nuorodų. Žinoma, žemės ūkio srities darybose būtų neįsivaizduojama, mano nuomonė, baigti tokias darybas, jeigu ten nebūtų geografinių nuorodų. Tai yra principinis mūsų principas kartu su pienininkystė. Šiuose darybose ir mums reikia kažkokio balanso, bent jau žemės ūkio srityje, nekalbant apie visą susitarimą. Ponas Nikolsonas tikiuosi nebuvo įtikintas amerikiečių E, perkalbėtas amerikiečių, kai lankėsi JAV. JAV e, puikiai dirba įtikinėjami, kad jų prekės ženklų sistema gera. Ne, ji neužtikrina apsaugos mūsų maisto produktams. Prekinių ženklų apsauga yra daug žemesnio lygio ir nėra įgyvendinimo e, per prekybo ženklų sistemos geografinių nuorodų E, produktams. Bilinėjimasis kainuotų milijonus e, dolerių. Taigi prekės ženklų sistema mūsų geografinių nuorodų produktams neveikia. Todėl reikia ieškoti kitos sprendimo. Ponas Agnių minėjo tai, kad mes pakliuvome į minų lauką. Tai labai, aišku, e, jautris rytis. Aš sutinku, nes tai susijęs su mūsų kultūra, tradicijomis, kultūriškai, politiškai, tai yra jautriau negu kitos intelektinės nusaidės formos. Tačiau turėkite galvoje, kad geografinės nuorodos Europoje yra saugomos, registruotos ir pripažįstamos nacionaliniu lygmeniu. Todėl geografinė nuoroda visų pirma tampa pripažįstama valstybėje narėje Pavyzdžiui, čederio sūris, neminint jau, jau čederio sūrio. Jokšyro pudingas, aš esu iš Jokšyro. Jokšyro pudingas nėra, nėra geografinė nuoroda, nežinau, ar jis turėtų būti ar ne, tačiau pirmiausia sprendžiama nacionalinio lygmenio, po to kiekviena valstybė narė tą pavadinimą pateikia Europinė, Europinė apsaugai, kad jis būtų saugomas ne tik Junktinė karalystėje ar Austrijoje, bet visoje Europos Sąjungoje. Tai, tai yra svarbu, jeigu norime pardavinėti savo produktus e, visoje Europos Sąjungoje, tai reikia ir apsaugos visoje Sąjungoje. Buvo klausimas užduotas apie ar realistiška siekti apsaugos susitarimuose su trečiosiomis šalimis, šalimis 3000 geografinių nuorodų apsaugą. Ne, nerealistiška. Daugiausia mes siekime apsaugoti trumpą sąrašą 150 ar 200 svarbiausių pavadinimų. Dauguma e, tų produktų niekada neiškeliauja iš e, valstybės narės ar regiono. Paprastai mes kalbame apie 150 ar 200 pavadinimų, kurie turi potencialią vertę ir dėl jų deramės. Yra išimčių su kaiminėmis, pavyzdžiui, Šveicarija, mes pripažįstame vieni kitų visą sąrašą, nes santykiai yra labiau integruoti su e, europinėmis kaiminėmis. Ir pagaliau planas Flanagan klausė apie gandus dėl darybų. JAV aišku, taiko savo darybų strategiją, bando sumenkinti geografinės nuorodas ir kad netenkins mūsų reikalavimų ir kad mes net nėra jokio komercinio intereso mums siekti dėsnės apsaugos. Tačiau sūrių gamintojai, pieno sektorius, kuris jau kelis metus gamina fetą, gorgonzola, nenori panaikinti tų pavadinimų. E, nors tie patys gamintojai deda Italijos vėliavėlės ant savo sūrių, tai rodo, kad jie puikiai žino, ką jie daro. Jie pasinaudoja tiesiog gerai žinomais europiniais pavadinimais. Tiek pirmininkė, žinau, kad to jau dinks vertimas. Ačiū direktoriui už labai įdomų pasisakymą, kaip ir visada. Manau, kad prie šios temos grįšime dar ne kartą bet e, bus e, sunku, kaip e, išrinkti tą 150 ar 300 produktų, kokie jie bus. Linkime sėkmės ir iki kito susitikimo, nes mes dar kviesime jūs išsamesnėms diskusijoms apie TTIP. 22-23 vasario kitas posėdis. Ačiū visiems, baigiame darbo tvarkę. Dėkuoju visiems, ačiū komisijai, ačiū direktoriai.